Mes chers collègues, bonjour. Mėly kolegos, labas rytas, tikiuosi visiems e, gerai sekasi. Prateskime darbą. Visų pirma, paskelbsiu e, sprendimus. E, vakar, gruodžio penktą dieną ir vakar sausio 25 dieną koordinatorių posėdžiuose yra primti sprendimai, kurių kopijos išplatintos ir jeigu iki 12.30, tai yra maždaug po 3 valandų, nebus pateikta jokių prieštaravimų, šie sprendimai bus laikomi patvirtintais. Gerai? Dabar pradėsime balsavimą e, ir įprastinis klausimėlis, ar visi turite balsavimo korteles. Taip, tai tuomet pirma pabandomasis balsavimas pasižiūrėti, ar nėra per daug EPP, socialistų ar žaliųjų. Ačiū ponui Vimandenkam už šį juoką. Ne, ponė Vandenka, mes tikrai jūsų bendražygių neišduosime. Prašau. My, my colleague, colleague, Miss, uh, Seaman. Kolega Simar neturi, kolegė Simar neturi uh, kortelės, tuoj, tuoj, tuoj atkeliaus, galbūt bus galima kelti ranką pradžioje. Taip, žinoma, atsižvelgsime jūsų balsavimą, tik prašysiu aiškiai kelti ranką. Taigi, bandomasis balsavimas, prašau balsuoti. Alors je ferme le vote, tout est en ordre. Balsuoti baigiame, viskas gerai, ne per daug APP, ne per daug žaliųjų, ne per daug socialistų. Allez, nous commençons. Taigi pradėkime. Visų pirma, pirmas kompromisas, kas už. Qui est contre? Kas prieš? Susilaiko. Pirmas kompromisas patvirtintas. Toliau antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Antras kompromisas patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Trečias kompromisas patvirtintas. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Ketvirtas kompromisas patvirtintas. Penktas kompromisas. Atsiprašau, atsiprašau. Pirmasis mano balsavimas. Tai prašysiu jūsų kantrybės. 74 pakeitimas kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Penkiolika už, 24 prieš, atmesta. Tęsėme toliau. E, 89 kas už, prieš, neaišku. Kas sakė, kad aišku? Aš beverčiau pasitikrinti. Elektroninis balsavimas, pradame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 91 e, pagėdimas. Kas už? Prieš. Čia viskas aišku. Pakeitimas atmestas. Pradedam dirbti normaliai. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Penktas e, kompromisas priimtas. 121 pakeitimas, kas už. Prieš. Pabandysime pastikrinti elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas dvidešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Toliau šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Šeštas kompromisas primtas. Dabar 266 pakeitimas, tas už, prieš, susilaiko, pakeitimas priimtas. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, prieš Septintas kompromisas priimtas. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Aštuntas kompromisas priimtas. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime. Pradedame balsavimą, elektroninį balsavimą dėl devintojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Intas kompromisas priimtas. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Dešimtas kompromisas priimtas. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko, 11 kompromisas priimtas. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, 12 kompromisas priimtas. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, 12 kompromisas priimtas. Keturioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Keturioliktas kompromisas patvirtintas. Penkioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Penkioliktas kompromisas priimtas. Šešioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Šešioliktas kompromisas priimtas. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko. 17 kompromisas priimtas, 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. 18 kompromisas priimtas. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. 19 kompromisas priimtas. 221 pakeitimas. Kas už? Prieš. Kas prieš? Pakeitimas priimtas. 220 pakeitimas. Atsiprašau. Dabar turime balsuoti dėl 20 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko. 20 kompromisas patvirtintas. 21 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. 21 kompromisas priimtas. 22 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. 22 kompromisas priimtas. 312 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. 312 pakeitimas. Dėja. Mano nuomonė atmestas, bet jeigu norite, galime pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas sprendamas. Balsavimas baigtas. Atmesta, taip kaip aš čia sakiau. Tęsėme toliau. 23 kompromisas kas už. Prieš. Susilaiko. 23 kompromisas priimtas. 24 kompromisas kas už prieš, susilaiko. 24 kompromisas priimtas. Dabar 258 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė, 251 pakeitimas. Atsiprašau, tai mano pirmas balsavimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Pakeitimas priimtas. Toliau. NV6 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, Atmesta. 24 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Kompromisas priimtas. NV12, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, NV2 patvirtinta. 277. E, Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 271. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinsime. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 25 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. 25 kompromisas patvirtintas. 26 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. 26 kompromisas yra patvirtintas. 26 naujas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. 26 naujas kompromisas priimtas. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko. 27 kompromisas yra priimtas. 292 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinsime elektroniškai, pradedame. Baigiame. Du šimtai devyniasdešimt antras pakeitimas atmestas. 293. Kas už? Prieš. Susilaiko. 293. Priimtas. 28 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. 28 kompromisas yra priimtas. Toliau. 302 pakeitimas. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė. Dabar turime balsuoti dėl 323 pakeitimo. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl tų pakeitimų, kurie yra sąraše ir kurie yra MPL komiteto kompetencijos srities pakeitimai. At, jų turinys yra įrašytas pritarus pranešėjams į pranešimo tekstą. Tai mes pradėsime nuo 17 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Balsuosime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Pakeitimas priimtas. 29. Kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, 29. Kompromisas yra priimtas. 30. Kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, 30. Kompromisas priimtas. 31. Kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, 30. 31 kompromisas yra priimtas. 21 pakeitimas, kas už? Prieš. 21 pakeitimas yra atmestas. 22 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. 22 atmestas. 36. Kas už? prieš, susilaiko, 36 atmestas. 38 kas už, prieš, susilaiko, 38 pakeitimas atmestas. 39 kas už, prieš, susilaiko, 39 atmestas. 40 už, prieš, susilaiko, 39. 40 atmestas. 41. Prie, prieš susilaiko 41 atmestas. 43. Už prieš susilaiko 43 atmestas. 44. Už prieš susilaiko 43. 44 yra atmestas. 32 kompromisas už, prieš, susilaiko. 32 kompromisas priimtas. 33 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. 33 kompromisas priimtas. 54 pakeitimas. Už prieš, susilaiko, 54 patvirtintas, 56, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, neaišku. Balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pakeitimas patvirtintas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet. Taip, atmesta iš tikrųjų. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš prieš, susilaiko, trečias pakeitimas priimtas, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, ketvirtas pakeitimas priimtas, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, penktas patvirtintas, šeštas, kas už, prieš, susilaiko. Šeštas pakeitimas priimtas. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Septintas priimtas. Devintas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Devintas atmestas. Dešimtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Dešimtas patvirtintas. Vienuoliktas. Kas už? Atsiprašau, balsuosime už 11, dėl 11, 12, 13. Atsiprašau, 13 nėra. 11, 12, 14, 15. Už juos. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Priimta. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Pasitikrinsime, pradame elektroniškai. Baigiame. 13 pakeitimas yra priimtas. 16. Kas už? Prieš. Susilaiko. 16 pakeitimas yra patvirtintas. Dabar baigiamasis balsavimas. E, e, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. 30, 32 balsų persvara. Patvirtinta. 7 prieš, 3 susilaikė. Ponas Telinka. Kaip komiteto pirmininkė, norėčiau Jūs pasveikinti. Žinau, kad uh, Pone Telinka, aš norėčiau Jūs pasveikinti, nes e, žinau, kad e, dėrybos su MPL komitetu kartais buvo labai sudėtingos, sunkios. Jūs dėjote labai daug pastangų tų dėrybų metu ir kaip e, komiteto pirmininkė, transporto komiteto pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Jums, ponė Telička, už Jūsų pastangas tose darybose. Ir dėkuoju taip pat už šį pranešimą. Manau, kad jūs nusipelnote aplodismentų. Tęsėme toliau posėdį. Dabar 19 darbo tvarkės e, punktas. Europos investicinių, strateginių investicijų fondo um, pratesimas. Ajala Sender yra pranešėja, jai iš karto ir suteiksiu žodį, kad jinai pristatytų savo e, pranešimo projektą, o paskui žodį suteiksiu šešėliniam pranešėjui ir e, paskui išklausysime komisijos atstovo nuomonę. Žodis pranešėjai poniai Ajalas Sender. Gracias, prezidenta. Si... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau priminti visiems kad mes kalbėsime apie siūlymą pratesti EFSI galiojimo, galiojimo laikotarpį, bet po to mūsų darbo tvarkė yra numatyta peržiūrėti ir aptarti, kaip buvo įgyvendinamas Europos strateginio investicijų fondo projektas per pirmąjį savo laikotarpį. Bet čia kalbėsime ir apie Europos institucijas, ir apie valstybės narės. Dabar mes norėtume, kad EFSI fondas veiktų geriau. Ir transporto komitete mes be abejo aptarsime tik tai tuos elementus, kurie įeina į mūsų įgaliojimus. Akivaizdu, kad šis pasiūlymas yra susijęs ne tik su transportu. Jis yra skirtas tam, kad galima būtų apskritai geriau naudoti Europos strateginių investicijų fondo lėšas. Mūsų svarbiausias tikslas šiuo metu yra užtikrinti, kad mes turėtume kuo daugiau lėšų skirtų būtent transporto projektams. Šiandien mes išgyvename labai svarbų laiką. Žinome, kad kalbama ne vien apie breksitą, bet ir apskritai apie ES biudžetą. Tikrai laikai yra sudėtingi ir mes girdime, kad kai, kurie, kai kurios vyriausybės viešose diskusijose kalba apie tai, kad nebus įmanoma padidinti ES skirto finansavimo. Taigi galima sakyti, kad Europos biudžetas atsidūrė pavojuje. Aš manau, kad mes Europos parlamente turėtume reikalauti, kad būtų laikomasi griežtai daugiametės finansinės programos nuostatų, kad būtų atsižvelgta į Mario Monti parinktą taip pat pasiūlymą. Ir be abejo, mums rūpi, kad kuo daugiau lėšų būtų skirta transporto projektams. Per pirmąjį EFSI etapą mes uh, Jau matėme, kad buvo paimtos lėšos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Mes e, žinome, kad Europos investicijų bankas ir kitos institucijos e, yra išsakiusios savo nuomonę apie tai, bet apie tai kalbėsime vėliau. Man atrodo, po da, diskusijų su Europos investicijų banko atstovais, kad realiai didelių pro problemų neturėtų būti. Bankas tiesiog pakoregavo suteikimą garantiją, sumažino ją iki 33 projektų, e, procentų. Mes siūlome dar šiek tiek sumažinti šį skaičių iki 32 procentų. Tai padėtų mums užtikrinti, kad e, dar vieną kartą nereikėtų imti pinigų iš e, kitų ES finansavimo programų, norint finansuoti EFSE. Mes norime, kad e, jokie kitie fondai nenukentėtų kad iš jų nebūtų paimtos lėšos, ypač kai tie fondai yra svarbus finansuojant transporto projektus. Taigi dar kartą mes pabrėžiame, kad e, pratesant EFSI galiojimo laikotarpį reikia užtikrinti, kad šios lėšos būtų naudojamos svarbiems e, visą Europoje, Europoje projektams įgyvendinti. Taip pat reikia užtikrinti kuo didesnį aiškumą projektai turėtų būti gyvybingi, o tai reiškia, kad reikia atitinkamai pakoreguoti EFSI finansinę struktūrą, tam, kad galima būtų geriau sižvelgti į transeuropinio Europos tinklų poreikius. Ir Europos investicijų bankas taip pat turėtų gal dirbti aktyviau, ypač dabar, kai yra kuriama Konsultacijų investiciniais klausimais, kuriamas konsultacijų investiciniais klausimais centras. Garantijų fondas. Tam buvo skirtas nemenkas e, procentas. Ir mes matome, kad nepaisant to, kad e, iš tikrųjų skaičiai buvo šiek tiek padidinti, mes vis dėlto matome, kad nepakankamai lėšų yra skiriama transporto projektams. Ir Europos investicijų bankas ir Europos komisija pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia koreguoti procentus. Ir mes šiomis aplinkybėmis norime užtikrinti, kad bent jau 20 procentų uh, visų investicijų būtų skirta transporto projektams. Ir be abejo, visos institucijos visais lygmenimis, nacionalinių, tai europinių ir vietos lygmenių turės įsitraukti į šį procesą. Strasbūrė, kai tvirtinome pranešimą dėl logistikos, aš taip pat stengiuosi atkreipti visų dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti, kad e, viešųjų institucijų indėlis, kurį šiuo metu ribojo stabilumo pakto nuostatos, turi būti neįskaičiuojamos į viešosios, e, neįskaičiuojamos tuomet, kai skaičiuojama yra viešoji skola. Be to, aš manau, kad uh, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti regioniniam bendradarbiavimui ir čia komisija turėtų aiškiau išdėstyti tam skirtas nuostatas. Taip pat reikėtų patobulinti kai kurias viešųjų pirkimų nuostatas, nes kai vyksta, viskas vyksta tik vienoje šalyje, ta, viskas yra aišku, bet kai kalbame apie tarpvalstybinius projektus, kartais iškyla uh, įvairių teisinių nuostatų kolizijų ir todėl mes turėtume padėti jas spręsti. Dabar kalbėdama apie greitkelius ir greitkelių projektus, norėčiau pasakyti, kad mes žinome, kad e, greitkelių projektai paprastai duoda investicinę gražą greičiau nei kiti projektai. Ir e, Mes žinome, kad ir taryboje kai kas yra suinteresuotas, kad tokie projektai būtų gyvendinami. Bet mes čia Europos parlamente manome, kad svarbu būtų pagerinti šių projektų gyvendinimo struktūras. Akivaizdu, kad mums reikia atnaujinti greitkelių infrastruktūrą Europoje. Ir mes manome, kad Šie projektai atitinka visus reikalavimus tam, kad galima būtų skirti jiems garantiją iš EFSI fondo. Ir aš manau, kad komisija galėtų gal parodyti geros valios gestą ir pritarti e, mūsų pasiūlymams. Nes žinome, kad uh, Geležinkelio infrastruktūra yra didžiulė ir ją, tam, kad ją galėtume išlaikyti deramos būklės, reikia nuolat ją prižiūrėti. Ir daugelio šalių beje iškyla nulatinių greitkelių priežiūros problemų. Jei pažvelgsime į EFSI projektų pažangos lentelę, pamatysime, kad e, taip pat labai svarbu yra teikti paramą regioninės valdžios institucijoms. Mes apie tai kalbėjome su banku ir bankas mums sakė, kad jis neturi gebėjimų veikti kaip tam tikrų projektų, e, tam tikrus projektus e, remianti institucija, nes čia viskas priklauso nuo regioninės valdžios. Regioninė valdžia turi be abejo geriausių žinių apie tai, kokiu projektu reikia, tačiau kartais, kai projektai yra labai stambus, yra tarp valstybiniai, tarp tarptautiniai, tuomet e, ne visuomet regioninės valdžios e, institucijos gali išmanyti viską apie jų finansavimą ir jų e, įgyvendinimą. Toliau, mums reikėtų taip pat, kad fondas būtų prižiūrimas nuolat e, nešališkų institucijų, tam, kad mes užtikrintume, kad kiekvienas euras Europoje būtų išleidžiamas veiksmingai. Dėkoju poniai pranešėjai ir sutikiu iš karto žodį ponui Vandenkamp. Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Mano kolega Markus Piper. Deja, negali šiandien dalyvauti paprašė manęs perskaityti jo pasisakymą. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Ajela <clears throat> Sender, kuri parengė TRAN komiteto nuomonę šito klausimu. Mes iš principo sutinkame su ponios Sender pateiktais pasiūlymais. Galbūt Aš neatidžiai klausiausi jos pasisakymo metu, ką jinai sakė, bet e, ten, kur yra sakoma, kad 20 e, procentų EFSI biudžeto bus skiriama transporto sektoriui, tai e, man atrodo, kad toks tikslas yra tinkamas ir turime jo siekti. Nesenai sužinojau, kad Žemės ūkio komitetas taip pat nagrinėjo panašų aspektą ir e, tai yra tokį pat tikslą, e, tik tai žemės ūkio sektoriuje, tam tikrą EFSI biudžeto procentą. Mes turime e, tiksliai e, apibrėžti šitos dalykus ir dar grįšime prie EFSI, kaip jūs sakėte, ponė Sender, daug lėšų buvo perkelta iš infrastruktūrų sektoriaus kitur ir atrodo, jog panašiai gali būti ir kai kuriuose kitose srityse. Mes turime į tai reaguoti. Komisija galbūt gali kai kurias iniciatyvas finansuoti iš EFSI infrastruktūrų srityje. Man atrodo, kad žvelgiate ateitį, tai būtų visiškai primtinas dalykas. Ypač jeigu bus e, įmanoma padidinti EFSI lėšų skiriamų transporto sektoriui procentą dėl partnerystės e, viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus partnerystės, tai mes tam pritarėme ir čia fiksuojami tikslai mums atrodo būtini. Tai leips e, e, užtikrinti sinergiją su investicijų e, ramščiu. Toliau žemės ūkio sektorius, man atrodo, yra truputį primirštas šitame kontekste. Kaip jūs žinote, ponė Elasender, mes ne itin palankiai žiūrime į stabilumo ir augimo paktą. Yra tam tikrų išimčių, kurios e, gali būti taikomos investicijoms. Tačiau mūsų frakcija ne labai palankiai žiūri į tos dalykus, todėl kad dėl jų gali susidaryti e, įsiskolinimas. Ir e, mūsų kolegos Piper siūlomas e, kompromisas kiekvienais metais skola susidariusi dėl E, privataus ir viešo sektoriaus partnerystės turėtų būti e, iš, iš, iš, išbraukiama. Bet apskritai mūsų nuomonė yra palanki dėl e, šio pranešimo, dėl šios nuomonės. Pirmininkė, dėkuoju. Dabar žodis poniai Zylė. Pon, ponui Zylė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, Aš e, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Ajala Sender už e, e, pranešimą. Aš pateikiau kai kurių pakeitimų ir pakomentavau jų turinį. Norėčiau, kad kolegos palaikytų jos. Vienas iš pačių svarbiausių tikslų yra Europos ekonominė ir socialinė sanglauda. Deja, ta sanglauda pirmojų EFSI E, etapu e, nedavė laukiamų rezultatų. Ir transporto projektų srityje manome, kad e, yra netgi kai kurių neigiamų apraiškų ir rezultatų tos anklaudos požiūrių. Žinome, kad uh, tik tai 8 procentai buvo įgyvendinti naujosiose e, valstybėse, kurios prisijungė prie ES 14 e, metais. Aš manau, kad e, sanglaudos politika yra viena iš kertinių politikų, tačiau EFSI ne, ne visiškai palaiko šį tikslą. Toliau, kalbant apie kitus dalykus reikia paminėti, kad e, audito rūmai yra paminėję, jog e, nėra pakankamo aiškumo dėl projektų parinkimo ir e, įgyvendinimo. Komisija norėjo, kad būtų papildomas finansavimas EPSI 2 užtikrinamas, tačiau mums čia taip pat lieka kai kurių neiškumų. GD MOVE komisijos mano, jog didieji greitkelių projektai nebus įgyveninami išskyrus tarp valstybinius greitkelius, tai yra gera naujiena, bet įvairiose Europos sostinėse aš matau, mes konstatuojam, kad įvairiose e, Europos sostinėse EFSI padeda vietiniai e, valdžiai finansuoti projektus, kuriuos vykdo vietinės įmonės ir komerciniai bankai taip pat dalyvauja tame, tame e, procese, skolindami pinigus. Savivaldybės, vietinės valdžios struktūros dalyvauja rizikingose projektuose, kartais ta rizika yra pakankamai didelė ir tai yra nu, tam, tam tikras e, grėsmės aspektas. Mes e, dirbame su EFSI, bet ne, ne visuomet įsisamoninama tos rizikos faktorius. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Dominik Rykė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Inesai už pranešimą. Apskritai mes pritarėme daugeliui e, komentarų ir tikslų. Pasiūlymai dėl FC2 e, iš principo apima du pagrindinius dalykus, finansavimo mechanizmus ir tikslus. Kalbant apie finansavimą ir mechanizmus, tai aš noriu pabrėžti tuos aspektus, dėl kurių mūsų nuomonės išsiskiria. Visų pirma, aš nemanau, kad e, mes turime garantijų fondą sumažinti 35 procentais. Jau, jau pats tas procentas 35 yra diskutuotinas. Uh, Bet e, iš principo toks dalykas nepatvirtinamas nei audito rūmų, nei Europos investicijų banko, nes tai gali susilpninti e, visą sistemą ir e, vargu ar tai prisidės prie pasitikėjimo rinkose. Tad 35 procentai lieka neaiškus toliau dėl 150 milijonų E, perkelimo iš infrastruktūrų sektoriaus. Galbūt tai būtų įmanoma, tačiau reikėtų laikytis biudžeto taisyklių. Viena vertus pusantro milijardo perkelimas ir, ir, ir čia turėtų būti taikomas e, investicijų priemonės. Taip pat e, finansinės daugiametės programos peržiūra turėtų atitinkamai vykti, kad e, būtų įmanoma refinansuoti infrastruktūros priemonės. Iš principo pasiūlymas galbūt yra tinkamas, tačiau turi būti truputį pakoreguotas, nes e, mes e, turime iš pradžių sutikti su tuo, kad perkeliamas tos lėšos, bet paskui užtikrinti, kad, e, kad būtų kompensuojamas tas finansavimas. Taip pat reikia tam tikro papildomumo tarp skirtingų finansavimo uh, E, mechanizmų. Ir e, dėl šitų dalykų mes e, iš principo pritarėme. Mes taip pat na, pateiksim kai kurių pakeitimų, o dėl kiekybinių tikslų, tai mes pritarėme pranešėjos nuomoniai. Ta papildoma europinė vertė bei papildomumas Roberas apie tai kalbėjo, tai yra tie aspektai, kurie turi būti pabrėžiami, teikiant e, veiksmų pasiūlymus. Mes taip pat pritarėme dėl to, kad e, greitkelių statyba neturi e, būti iš, išbraukiama, greitkeliai turi būti apimti ir turime čia atsižvelgti taip pat į tarp valstybinį aspektą. Ir paskutinis dalykas - stabilumo pakto išaiškinimas. Žinome, kad EPP nelabai patinka šis e, paktas ir jo peržiūra. Mes e, manome, kad negalime siūlyti šio pakto peržiūros priemonių tokio pobūdžio direktyvos platmeje ar tokio, ar tokio pobūdžio e, iniciatyvos platmeje mes e, turime atsižvelgti į e, investicijas, į tokias investicijas, kurioms gali būti traktuojamos kaip išskirtinės investicijos. Aš manau, kad vis dėlto tokio pobūdžio pranešime įtvirtinti šitos dalykus nėra visiškai teisingas dalykas. Mes turime kritiškiau žiūrėti į tokio pobūdžio e, pasiūlymus, bent jau aš e, taip pat su nepasitikėjimu žiūriu į pasiūlymą dekonsoliduoti įsiskolinimą. Bet šiaip pranešimas yra apskritai geras, yra kai kurių nuomonių skirtumų dėl techninių kai kurių aspektų, bet tai geras darbo pagrindas ir turime tęsti darbą toliau. Tai tokia mūsų e, pozicija. Kol kas dėkuoju dabar žodis poniai Gonzalės. Gracias, presidenta. Bueno, hoy debatimos nuestras aportaciones. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie transporto komiteto indėlį į Junkerio planą. Tai vienas iš dviejų pranešimų. Ir kitas pranešimas siūlantis planą išplėsti iki 2020 metų ir aš manau, kad tie du pranešimai yra glaudžiai tarpusavė susiję. E, aš manau, kad tokiu būdu įgysime priemonės užsitikrinti, iš tikrųjų išsiaiškinti, ar reikia to plano pratesimo. Tai, pirmininkė, jums leidus, aš Norėčiau kalbėti apie du pranešimus kartu. Ar galiu pra... apie abu pranešimus kartu kalbėti? Na, jeigu labai trumpai. Tai prašom. Bueno, lo primero quería felicitar a, a las... A... Tai visų pirma noriu pasveikinti pranešėjus, ponę Aela Sender poreikį. Jūsų pasiūlymas atsispindi Junkerio planai ir aš manau, šities taškas yra geras. Junkerio planas buvo komisijos pirmininko asmeninis įsipareigojimas paskatinti privačias investicijas pagal laisvos rinkos taisyklės, pasitelkiant uh, papildomas priemonės, tarp, tarpininkus, kad būtų pritrauktas finansavimas. Ir atvirai vertinant, aišku, tas planas iš dalies yra pasiektas, bet yra tokių atvejų, kuomet finansuoti projektai, kurie ir taip būtų pritraukę finansavimą ir būtų įvykdyti, net jeigu ir nebūtų buvę šių paskatų. Tai kai kuriais atvejais gal tikrai reikia mm, leisti rinkai pačiai apsispręsti, bet ne visuomet pavyksta užsitikrinti tai, ko norėtum pasiekti. Reikėtų tai įvertinti. Jeigu leidi laisvai rinkai daryti, ką nori, tai dažniausiai kapitalas nukeliauja ten, kur ir taip jau investicijų pakanka. Tai aišku, kad tai turi savo kainą. Mm, tai Junkerio e, planas nesugebėjo išspręsti tų problemų ir taip pat turi ir kitų papildomų problemų, kad iš tikrųjų, ką mes matome, kad stinga papildomumo ir dėrėjimo su kitomis e, priemonėmis, su kitų sričių instrumentais mm, daug kas iš stebėjusių ir vertinusių šį planą tai kritikavo ir auditorumai taip pat. Uh, dėl transporto sektoriaus, kai priimame mm, projektus, kur kalb, tvirtiname pranešimus, kur kalbame apie teritorinę sanglaudą, apie mm, tvarę subalansuotą plėtrą, mes siekiame, kad mm, būtų užtikrinta maksimali nauda, tačiau dažniausiai investicijos nukeliauja visiškai netą kryptimi. Ir dabar kalbame apie Junkerio planų e, pratesimą iki 2020 metų. Tačiau iš tikrųjų reikėtų kalbėti ne apie tai, o stengtis pakeisti šį planą politikos prioritetais ir priemonėmis, kurias turi valstybės narės ir ES, kad nereikėtų tokių lygiai grečių struktūrų, milžiniškų struktūrų, sudarytų iš įvairių tarpininkų, kurie neaišku, ką daro. Uh, Aš manau, kad visų pirma, tas problemas reikia išspręsti. Thank you very much, and um, I probably will also link a bit the two reports. Pasveikaut. Aš irgi bandysiu susėti abu pranešimus, nes labai sunku yra atsietai kalbėti apie tai, kaip mes ar, ar pasiekėme kažko su FC1 ir ar reikia m, mm, tęsti FC2, jeigu norime jos visiškai atsėti, tai nepavyktų padaryti. Uh, Nes jeigu įvertini FC1 ir sakai, kad nieko gero ir paskui gal e, sakai, kad reikia tęsti FC2, tai tada net nelogiška tai būtų, nėra prasmės taip daryti. Man atrodo, parlamente mes turėtumėm gal elgtis neutraliau ir objektyviau ir gal daugiau kritikos išsakyti dėl Junkerio plano, nes jeigu žiūrėtumėm į FC1 įgyveninimą, ko buvo pasiekta, uh, Na, čia yra nemažai tokių rimtų klausimų. Visų pirma, FC1 buvo propaguotas kaip investicijos į naują ekonomiką, kad tai tikrai užtikrins pereimą į kažką visiškai naujo, skirtingo. Tačiau jeigu pažiūrėtumėm į skaičius, tai yra iš esmės tas pats kaip su EIB. Tai iš kur staiga ta, tas viso pagreičio pasikeitimas su investicijomis. Nesupraskite manęs neteisingai, mes pasisakome už investicijas, bet FC1 buvo pasiūlytas kaip specialus ypatingas pasikeitimas, kad visiškai kitaip bus daromos investicijos. Na, aišku, aišku, galima sakyti, galim truputėlį pakoreguoti, kažkur kažką pataisyti ir viskas jau bus daug geriau. Ne, bet mm, man atrodo, kad čia tiesiog viskas vyksta taip, kaip vyko su EIB ir dabar dar turime papildomų lėšų iš mokesčių mokėtojų Nuostabu, nieko nesakome dėl FC1. Taip, parengiami metiniai pranešimai, bet paprastai jie nugula lentynose po patvirtinimo plenarnėje sesijoje. Tai man atrodo, čia mes turėtumėm būti daug atsargesni su tuo, ką čia darome. Ir taip pat, jeigu ir pažiūrėtumėm į geografinį paskirstimą, kolegos jau tai sakė, pavyzdžiui, transporto skaičiai. Matome, iki kitų metų pabaigos, na aišku, gal kažkas dar keisis, bet iki Praeitų metų pabaigos maždaug 3 ketvirtadaliai pinigų nukeliavo į 15 ES valstybių. Tas vakarų valstybės, kurios, na, bent kiek jau man žinoma, neturi to didžiulio investicijų poreikio. Junknė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Niderlandai. Ar čia yra toks didžiulis uh, stygius investicijų Niderlanduose. Aišku, gal tikrai nepasakytum, kad labai trūksta investicijų šioje srityje ir vis tik tai labai didelė suma pinigų iš EFSI keliauja štai ten. Man atrodo, turėtumėm labiau išsakyti mm, kritinį požiūrį, o ne šiaip tik tai pavizuoti kažkokius tai dokumentus ir tiek. Aš, aš sakyčiau, kad reikėtų kritiškai vertinti šios planus. Dabar dėl Inės pranešimo labai dėkoju Jums už Jūsų darbą. Man atrodo, uh, iš tikrųjų, kuriuos siūlote pakeitimus, mes labai galėtumėm tam pritarti. Keletą klausimų dar pridurtumėm. Pavyzdžiui, dėl to, kad stinga skaidrumo, taip pat ir sprendimų prieimimo srityje. Uh, Aš žinau, kad su FC2 yra siūloma kai kurių patobulinimų, bet vis tik tai pažiūrėkime rezultato lentelę, kuri turėtų būti labai naudinga į priemonę e, sudėlioti pagal prioritetus projektus, tačiau dabar e, iš tikrųjų rezultato lentelė yra naudojama tik po to, kai jau projektai vykdomi ir praėjus po keliarių metų keliariems metams po projektų jau niekas nebežino, kur tie sprendimai, kaip buvo priimti. Man atrodo, kad turėtų būti smarkiai patobulinta būtent šis rytis. Uh, Dabar dėl privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės yra tam tikra tendencija, kad kas bebūtų, viskas yra gerai. Čia, man atrodo, turėtumėm panalizuoti pavyzdžius, kur tikrai stinga skaidrumo, kur dažnai yra ir interesų konfliktai. Aš vieną projektų paminėsiu Bratislavos apylanką. Čia tikrai paskaitykime, kokie, kokia yra kritika išsakyta privatos valstybinio sektoriaus partnerystė. Čia ypatingai kritikuojama. Visada yra sakoma, jeigu yra abiejų, seksu, abiejų pusių partnerystė, viskas yra gerai. Na, iš tikrųjų, šiuo atveju išlaidos yra valstybinės, o pelnas nukeliauja į privatų sektorių. Tai mes turėtumėm daug kritiškesnį požiūrį, daug daugiau kritikos išsakyti dėl to, kaip yra naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, ypač transporto mm, lėšos kolegos. Uh, Tai gal būtų tokia mūsų linija. Mes visiškai remiame Ines, kad e, iš tikrųjų būtų galima patobulinti mm, šią sritį ir parlamentas turėtų elgtis labai rimtai, labai tvirtą poziciją išsakyti ir ne šiaip tik tai pavizuoti ir pritarti FSIDU. Taip, mes pasisakome už investicijas, tačiau mums reikia realių pasikeitimų, taip pat ir EIB. Ačiū, pana Eckhout. Dabar suteiksiu žodį kitiems parlamentarams, po vieną minutę kiekvienam, nes dar norėsime išklausyti ir komisijos. Pas Marinesku. Euh, Ačiū pirmininkė. Čia yra e, du klausimai, dėl kurių dirbama lygiai grečiai. Visų pirma, e, pirmo fondo įgyvenimas, darbas pradėtas jau seniai, aš nežinau, kodėl pagal laiką sudėlioti abu du klausimai kartu. Man atrodo, visų pirma, reikėjo įvertinti, kaip įgyvendinamas fondas iki dabar. Ir tik po to, kai jau turėsime tą įvertinimą, pereiti prie planų dėl antro EFSI. Na, aš manau, kad laikas netinkamai sudėliotas. Dabar dėl pačių pinigų. Praeitą kartą su FC1 Mes tengiamės sumažinti garantijų lygį tam, kad horizonto ir CEF dalis padidėtų. Nesutikoje tuomet. Praeitą kartą buvo didžiulės diskusijos, kad reikia panaudoti finansinių priemonių pinigus ne tik tai iš CEF, bet ir iš horizonto, tam, kad būtų galima sumažinti, kiek pinigų yra paimama iš tų dviejų. Tai dabar vėlgi išlaikykim tą pačią poziciją, nes vėlgi jie paėmė pinigus iš šiandien ir sudėjo į CEF eilutę. Dėl geografinio paskirstimo, žinote, tai yra paskolos. Paskolos, taigi negalime rasti kažkokio tai um, būdo, kaip uh, užtikrinti geografinį paskirstimą, bet mes galime reikalauti, kad mm, nedaugiau kaip 10 procentų būtų išleista vienoje valstybėje narėje. Tai būtų, man atrodo, sąžininkas reikalavimas. Ačiū. Dabar panas Nilsen. E, Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, nes tik minutę skiriate, kaip Kaip kolegos noriu pasakyti, kad ponė Lasinder parengė puikią nuomonę, aišku, galima ją tobulinti, aš pritarčiau tam, ką pasakė žalieji. Uh, kad rinka turi būti kontroliuojama ir mes turime e, to pasirūpinti. Pati rinka mm, nesusitvarkys taip, kaip mes norėtume. Mes turime mm, tuo pasirūpinti. Ir, ir kitose komitetuose apie tai buvo kalbėta, pavyzdžiui, regi, mes kalbėjome apie tai, kad e, didelė dalis finansavimo bus paimta iš regioninių fondų. Regioniniai fondai tai yra solidarumo išaiška Europoje. Uh, Jeigu mes nenukreipsime visko būtent tą kryptimį, tai yra rizika, kad didžiulės investicijos, kur yra daug kapitalo, kur nukeliaus, kur, kur regionai ir taip yra pasitužintis, kurie iš esmės gali ir taip patys finansuoti didžiąją dalį vykstančių projektų, tai nukeliaus pinigai ten ir neliks to solidarumo tarp valstybių narių. Ir iš regioninių fondų patirtis rodo, kad būtent taip ir įvyksta. Thank you Man atrodo, čia ta bendra mintis yra tokia, kad reikėtų daugiau aiškumo. Regionų komitetas tą puikiai žino. Regionas plėtros komitetas tą puikiai žino ir mm, vietos į regioniniai lygmenys turi būti integruoti, įtraukti, kuomet yra prieimami sprendimai. Man atrodo, mes, transporto komitetas, tą turime irgi labai aiškiai pasakyti. Merci. Uh, merci. Narodinin. Dėkoju Inesa Jala Sender už pranešimo parengimą. Jos pranešimas tikrai eina tinkama linkme. Labai svarbu užtikrinti, kad e, transporto sektorius e, pasinaudotų strateginėmis, e, strateginių investicijų fondų. Kolegos tai jau pabrėžė. Taip pat nereikėtų perkelti lėšų iš infrastruktūrų priemonių sektoriaus. Uh, mes e, turėtume kaip tik atvirkščiai e, labiau finansuoti infrastruktūrų priemonės, nes e, šis sektorius funkcionuoja tinkamai. Toliau dėl tvarių projektų kelių statybos e, projektų finansavimo, tai yra teigiami pasiūlymai, mes turėtume juos e, palaikyti ir baigdama, norėčiau pabrėžti, kad ketvirtas e, pakeitimas, kur kalbama apie kai kurių projektų eliminavimą iš šios ryties ir kai kurios apskaičiavimo aspektus yra e, tam, tik, tam, tam tikra problema. E, nes ta, taryba siūlo. Um, Taryba siūlo užtikrinti lankstumą dėl stabilumo pakto, mes turime būti budrus šitais klausimais. Dėkuoju, ponė Anedui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl 19.20 punktų dėl investicijų transporto sektoriuje EFSI um, ne vienodai yra naudojamas priklausomai nuo to, ar privataus, ar valstybinio sektoriaus e, dalyviai veikia. Tad e, mes turime siekti, kad e, aišku, e, strateginių investicijų fondo egzistavimas būtų pratestas. ES to reikia. Man atrodo, kad sistema, aišku, nėra tobula Ir e, nepaisant to, mes e, turime pratesti fondo egzistavimą, bet reikia pakoreguoti kai kurios e, dalykus, kad būtų didesnis veiksmingumas. Aš nežinau, ar tie pakeitimai, kurie yra pakeiti ir, tie, ir tos modifikacijos nepadarys taip, kad EFSI bus dar mažiau veiksmingas ir kad tik nepasirodytų už keletą metų, kad taip iš tikrųjų yra. Dėkuoju, panas Kramer, labai trumpai. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. E, tris dalykus norėčiau pasakyti labai trumpai. Pirmiausia, mes kalbame apie projekto tasą. Mes e, e, žinome, kokios klaidos buvo padarytos per pirmąją etapą, jas įvertiname ir norime judėti į priekį. Tai yra visiškai normalu. Toliau, skaidrumas. Aš taip pat e, e, klausiau, kodėl kai kurie projektai buvo atmesti, kai kurie projektai buvo patvirtinti ir matome, kad iš tikrųjų skaidrumo čia tikrai yra labai mažai. Privataus ir viešojo e, sektorių partnerystės. Vokietijoje auditorumai išnagrinėjo šias partnerystės ir paaiškėjo, kad didžioji dauguma, ne 90 procentų šių partnerysčių įgyvendinamų projektų yra brangesni nei kiti projektai. Ir, ir aš klausiu, kaipgi taip gali būti. Ir Ir man buvo pasakyta, kai, kai aš teiravausi, kodėl kai kurie projektai buvo atmesti, man buvo pasakyta, kad tie projektai, kurie iš tikrųjų yra labai svarbus, turi būti gyvendinami privačiomis lėšomis, taip, nes taip jie yra gyvendinami geriau. Panašu, kad mes kartuojame tas pačias senas klaidas. Mes matome, pavyzdžiui, kad e, ne, nesama pakankamai statistinių duomenų ir dėl to tik tai kaupėsi problemos. Dėkoju. Dabar norėčiau aš suteikti žodį Džordžio e, Kazonį, komisijos atstovui, ir gal jūs galėtumėt mums pateikti konkrečius atsakymus į užduotus klausimus e, apie skaidrumą, apie darbo metodą. Būtų labai gerai, nes taip mes galėtume gal e, tinkamai pa, pasirengti Pajalos Sender pranešimo tvirtinimai. Dėkoju ir dėkoju už tai, kad jūs sutikėte galimybėj komisijai sureaguoti į kai kurias e, pastabas. Pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo bendros pastabos. Komisija e, taip pat kritiškai vertina EFSI, mes atlikome savo vidinį vertinimą, bet to auditorių rūmai taip pat atliko vertinimą ir mes parengėme komunikatą tuo klausimu. Taigi mes nenorime tiesiog kartoti EFSI taip, kaip jis buvo gyvendinamas per pirmąjį gyvendinimo laikotarpį. Būtent todėl ir pateikėme antrąją pasiūlymą kuriame mes stengiamės atsižvelgti į jūsų komiteto praeitėje pateiktas pastabas. Komentuodamas parlamento narių pastabas. Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų labai atsargiai vertinti pasiūlymas mažinti kai kurios skaičius. Kai komisija rengė naują pasiūlymą, mes tengiamės parengti bendrą paketą, kuris e, finansinė prasme būtų neutralus ir kad nebūtų pakengta tiems projektams, kurie buvo pradėti gyvendinti per pirmąjį EFSI laikotarpį. Ir e, būtent taip mes ir galvojame apie garantijų fondą, nes e, mes matome, kad EFSI galėjo savo jėgomis finansuoti kai kuriuos projektus. Ir todėl mes pasiūlėme šiek tiek sumažinti transportui skirtą dalį. Ir, bet tą mes bandėme kompensuoti, de, siūlydami de, įvairių finansinių išteklių derinimo nuostatas. Ir tai buvo reikalinga tam, kad iš esmės tas naujas pasiūlymas de, finansinė prasme transporto sektoriui būtų neutralus. Transportas yra savotiška laboratorija. Ir uh, mes galvodami ir apie ateitį, galvojame, kad ateityje dažniau naudosime įvairių finansinių išteklių derinimą, vadinamai blending. Vasario 8 dieną mes ketiname paskelbti dokumentą, kuriame bus nurodyti nauji terminai ir taip mes galėsime užpildyti finansavimo spragas Kai kurias projektų dalis galima būtų finansuoti vien iš da, e, a, e, subsidijų, bet a, e, kai kurioms kitoms dalims gyveninti reikia da, paskolų. Ir papildomumą mes taip pat labai atsargiai vertiname ir apie tai jau buvo kalbėta. Ir pasiūlymas buvo sustiprintas tam, kad mes galėtume tinkamai reaguoti į rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemas. Ir uh, Mes norime visą dėmesį skirti sudėtingiams projektams, tiems projektams, e, kuriems e, rinkoje surasti finansavimą būtų sunku. Būtent todėl mes ir siūlome apriboti e, greitkelių, greitkelių infrastruktūros projektų finansavimą. Bet be abejo, mes toliau finansuosime ten trans, europinių transporto tinklų projektus ir visą Europos svarbius transporto projektus. Iš esmės mes nenorime nurodyti sektorinių kvotų ir mes nenorime taikyti išimčių atskiriems sektoriams ir taip pat e, taikyti kažkokių išimčių dėl stabilumo ir e, augimo pakto nuostatų, nes tai pakenktų bend, bend, bendrai situacijai Europoje. Tačiau mes atsižvelgėme į mums pateiktas gairias šiuo klausimu. Ir e, jau matome taip pat tam tikrų žingsnių, kuriuo ėmėsi valstybės narės. Kalbėdamas apie skaidrumą, galiu pasakyti, kad komisija sustiprino savo pasiūlymą dėl FC2 skaidrumui skirtas nuostatas ir tai yra susijęs su papildomumu. Mes turime turėti be abejo labai aiškias taisyklės, bet e, jos turi būti, būti įgyvendinamos e, skaidriai. Ir mes nusprendėme, kad garantija gali būti taikoma laikantis e, papildomumo principų ir pažangos lentelė turėti, turės būti paviešinta nebūtinai po dviejų metų, bet tuomet, kai tai bus manoma, atsižvelgiant į kai kurios konfidencialumo sutarčių ypatumus. Nes visuomenė turi žinoti apie tai, kokius projektus mes finansavome iš EFSI fondo. Yra dar vienas dalykas, kuris mums labai rūpi Tai yra Europos investavimo konsultacijų centro e, sukūrimas ir mes manome, kad jis padės mums geriau vertinti regionų ypatumus, jų poreikius. Ir taip mes galėsime paskatinti taip pat e, įvairius veikėjus e, siūlyti projektus regionuose. Ir taip, taip pat galėsime teikti tikslinę, labai konkrečią pagalbą. Dėkuoju. Aš vėl suteiksiu žodį Ajalai Sander, nes e, mes jau pradėjom kalbėti apie strateginių investicijų fondų e, panaudojimą, tad aš jai suteikiu žodį e, šito klausimo. Dėkuoju labai trumpai. Dėkuoju už komentarus Aš e, laukiu kolegų pakeitimų. Puikiai supratau visus, e, visas kolegų išsakytas e, mintis ir nekartosiu iš principo to, kas buvo pasakyta, tik tai papildysiu kai ką. Komisija taip pat pasisakė dėl fiksuojamų procentų, kalbant apie banką, tai mes e, sužinojome ir komisija taip pat buvo informuota apie tai, kad EFSI buvo naudojamas kaip tam tikra komisijos e, re, re, reklamos priemonė Europos e, investicijų bankas Taip pat e, buvo panaudotas kaip e, tam tikra struktūra, kuri e, valdo įprastinius dalykus. EFSI yra sukurtas ne tam, kad destabilizuotų ekonomiką. Šis fondas sukurtas tam, kad būtų kovojama su labai aukštu nedarbu, ypač uh, jaunimo nedarbų, jaunesnių nei 30 metų jaunuolių. E, šio fondo tikslas yra užtikrinti geresnį ekonomikos funkcionavimą ir kovoti su nedarbu. Aš tikiuosi, kad ateityje mums e, pavyks pasiekti daugiau pridėtosios e, vertės ir mums pavyks užtikrinti tvaresnę ekonomiką. Tai aišku būtų labai gerai, jeigu tai būtų. Bet pats pagrindinis fondo tikslas buvo gaivinti ekonomiką ir užtikrinti, kad tos valstybės, kurios susiduria su deficito problema, galėtų e, dirbti kartu su Europa, visos Europos labai. Žinau, kad EPP nebūtinai teigiamai žiūri į kai kurios e, aspektus kuomet buvo balsuojama, e, tai mes matėm tam tikrą daugumą, kur išsikristalizavo dėl stabilumo pakto. Aišku, čia kalba nesisuka apie stabilumo pakto e, panaikinimą. Bet čia kalba sukasi apie tai, kad EFSI turi leisti mums e, daryti pažangą įvairiose srityse. Ir e, reikia užtikrinti, kad valstybės galėtų maksimaliai pasinaudoti EFSI, kompensuodamas stabilumo pakto lankstumą e, nebuvimą. nes EPSI tikslas buvo suartinti ES valstybės. Tad e, aš laukiu iš kolegų pakeitimų. Aš e, taip pat norėčiau paprašyti komisijos, kad viskas nebūtų suplakama į vieną, EPSI, struktūriniai fondai, nes e, tai gali atgrasyti, nugazdinti tuos, kurie e, nori naudotis tomis lėšomis. Nes e, tie subjektai turi veikti ir neturi būti komplikuojamas jų gyvenimas. Vienas iš e, FC tikslų buvo gaivinti valstybių narių ekonomiką, ypač tų valstybių, tų penkiolikos valstybių e, ekonomiką, kuriuose yra stagnacija dabar. Tos valstybės, kurios naudoja struktūrinius e, fondus, E, gauna pakankamai daug finansavimo, to tarpu čia mes turėjome labiau padėti toms valstybėms, kurioms tos pagalbos labiau reikia. Dabar turime e, žiūrėti kaip tos valstybės, kurios naudoja sanglaudos fondus, galėtų dar gauti papildomą reikalingo finansavimo ir kaip optimizuoti visą procesą kartu su Europos investicijų banku. Dėkoju. Dabar steiksiu žodį ponui Rykė, kuris yra taip pat pranešėjas dėl strateginių investicijų fondo. Dėkoju. Aš e, prisipažįstu, kad man sunku buvo suprasti, visus e, argumentus, kuriuos išgirdau, e, bet kai kurių aspektų čia esama, kurie atrodo pakankamai paslaptingi. Ir e, aš pritariu Ines dėl EFSI vertinimo. Pirmas pastebėjimas. Aš džiaugiuosi, kad mes uh, praėjus metams po, pro, e, po EFSI naudojimo, dabar jau kalbame apie direktyvą ir rengiame pranešimą. Tai yra geras dalykas, komisija e, kritiškai žiūri į savo darbą ir, ir puiku, kad jinai rengia jau tokius pasiūlymus. Jinai galėtų sakyti, aišku, kad mes palauksime e, pirmųjų vertinimų ilgesnio laikotarpio ir tik tai tada tai darysime. E, Ir e, aš dėl to norėčiau e, pabrėžti, kad ta peržiūra, kuri vyksta labai greitai, yra savalaikė ir iš tikrųjų reikia skatinti šį procesą. Dabar dėl, e, dėl rezultatų Inesa kalbėjo plačiai apie tai. GU ir žalieji taip pat patikė savo komentarus Paprastai medicinoje diagnozė yra pateikiama ne šiaip savo, o tam, kad būtų įmanoma veiksmingai gydyti ligonį. Tai čia yra du aspektai. Kiekybinis aspektas yra tikrai labai teigiamas, daugiau negu trečdalis išlaidų, čia nebuvo uh, paminėti ir tie dauginimo koeficientai. Visi anksčiau sakė, kad tai yra iš piršto laužti skaičiai, bet tie kiekybiniai visi parametrai yra puikus ir tikrai teikia daug optimizmo. Tuo tarpu dėl kokybinių aspektų yra visiškai kitaip ir todėl čia vyksta daug diskusijų ir todėl e, išsakoma daug kritikos, jeigu yra problemų su kokybinė pusę, tai reiškia, kad mūsų pinigai nėra panaudojami tinkamai. E, trumpai tariant, mes pritarėm Inesai, kad e, ir geografi, teminė ir geografinė koncentracija turi būti kritikuojama, turime kovoti su, su, su šituo požiūriu, čia kalbama apie e, konkurencingumą, apie santykius transporto sektoriaus ir, ir, ir, ir, ir, ir kitų. E, sektorių mes turime siekti EFSI tikslų ir mes matome, kad transportas nebuvo tinkamai, transporto sektorius nebuvo tinkamai traktuojamas, pavyzdžiui, dėl infrastruktūros priemonių, Europos papildoma vertė čia turi būti e, pagrindinis aspektas, nes tai yra e, politinis aspektas ir todėl mes manome, kad tokie veiksmai, kuriuose nėra e, papildomos europinės vertės neturėtų būti remiami. Toliau dėl investicijų, banko ir, ir kapitalo didinimo. Čia taip pat e, yra tam tikrų priemonių panaudojimas, e, ėmimasis tam tikrų priemonių, kadangi per rinkas neįmanoma tą padaryti. Toliau. Um, kalbant. Uh, apie tos pasiūlymus, kurie leistų sustiprinti veiksmingumą ir skaidrumą. Tai yra tinkami dalykai. Aš džiaugiuosi dėl FC2 ir manau, kad mums pavyks susitarti dėl to, kas rekomenduojama dėl FC1 rezultatų. E, tai reikia pasakyti, jog dabar Kiekybiniu požiūriu viskas vyksta labai gerai ir puiku, kad dabar taip greitai einame prie FC2. Dėkuoju ko pranešėjams. Priminsiu, jog pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 3 diena, 12 valanda. Abiejų e, pranešimų atveju. Dabar e, periname prie kito darbo tvarkės punkto. Komisija pristatys e, tarp valstybinių e, siuntinių siuntimo klausimą. Pone Alderson, bet ponas Vandekamp nori pasisakyti. Dėkuoju. Aš e, esu labai nusivylęs, man labai gaila, kad aš turbūt čia nešiu tam tikros sumaišties. Aš maniau, kad mes perėsime prie kito darbo tvarkės punkto e, dabar. Mes kalbėjom apie FC2, paskui kalbėjom apie FC1 vertinimą. Aš norėčiau, kad mes grįžtume dar prie FC1, jeigu įmanoma. Pone Vandekamp, jūs norite, jūs norite dar kai ką pridurti dėl investicijų fondo panaudojimo rezultatų? Taip? Tad aš jums ir suteiksiu žodį. Pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Labai trumpai, nes. Uh FC e, pirmojo etapo gyvendinimo nagrinėjo ponia Jala Sender ir ponas Reikėjo, o po to Jala Sender sugebėjo kažkaip išstumti e, e, poną Reikėją, kai buvo pradėtas renkti pranešimas dėl antrojo FC etapo. Gal ir neblogai jį padarė, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mes šiandien dar nežinome, ar iš tikrųjų transporto srityje uh, EFSI per pirmąją savo gyvenimo etapą pasiekė kokį nors rezultatų. Mes suprantame, kad, kad tai buvo tik tai pradžia ir mūsų frakcija atrodo, kad iš esmės viskas vyko neblogai. Šis projektas yra nepaprastai svarbus komisijai bet mums labai rūpi sužinoti, kiek skiriama yra transporto sektoriui. Ir per kelis ateinančius e, mėnesius mums turės tą aiškiai pasakyti. Europos investicinio banko e, atstovai man sakė, kad e, projektai yra ilgalaikio pobūdžio ir jiems labai sunku yra iš tikrųjų dabar ką nors pasakyti. Bet aš manau, kad mes turime vis tiek kelti klausimą, ar EFSI sukuria pakankamai pridėtinės vertės transporto sektorioje, ypač geležinkelių sektorioje, nes būtent čia mes turime daugiausia problemų. Todėl aš, kaip ir ponas Marinesko, kuris apie tai jau kalbėjo, bet turime galvoti apie tai, kas vyks po 2020 metų, nes e, turėsime užtikrinti, kad būtų vis dėlto mums, mums svarbiems projektams skirtas finansavimas. Mes negalime visuomet priklausyti tik nuo paskolų. Dėkuoju, iš tikrųjų tai, ką Jūs pasakėte, yra labai aktualu. Ir pirmasis EFSE turėjo mums iš tikrųjų užtikrinti, kad tinkamai būtų finansuomi transporto pro projektai. Dabar pasiūlės yra antrasis EFSE. Ir man atrodo, kad mes darėme viską tam, kad tvariems projektams, tai yra skaitant ir geležinkelio projektus ir kitus judumo skatimo projektams būtų per antrąjį EFSI skirtas bent jau toks finansavimas kaip ir per pirmąjį EFSI. Nu kągi, o dabar aš norėčiau sugrįžti uh, prie da, siuntinių pristatymo, tarp valstybinių siuntinių pristatymo klausimo. Pone Ertuk, prašau. Ne, po to, ponė Ertuk, jūs pasisakysite. Pirmiausia, suteiksime žodį komisijai, tam, kad jį 10-15 minučių, per 10-15 minučių mums pristatytų šį klausimą. Arita Merk, ar ne? Tai kągi, prašau, gal jūs galėtumėt mums pristatyti šį dokumentą ir po to aš suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, kaip ir šešėliniams pranešėjams ar kitiems kolegoms, kurie norėtų dalyvauti e, šioje diskusijoje. Thank you very much and good morning everybody. Dėkuoju ir labas rytas visiems ir dėkuoju už tai, kad jūs suteikite galimybę Europos komisijai pristatyti šį pasiūlymą dėl reglamento dėl tarpvalstybinio siuntinių pristatymo. Mes jį pateikėme 2016 e, m. gegužės 25 d. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad šis reglamentas yra skirtas tam, kad mes pagerintume dereguliavimo priežiūrą, kad galėtume aiškiai žinoti, kas vyksta rinkoje, de, taip pat, kad užkirtume kainų nustatymo skaidrumą. Taip pat. E, de, patobulinti visą šią sistemą ir taip pat padidintume konkurenci, konkurencingumą ir konkurenciją tarp valstybinių siuntinių srityje, tam, kad galima būtų taip pat prisitaikyti ir prie da, gyvenimo naujomis sąlygomis. Ir aš norėčiau trumpai pristatyti Jums šios iniciatyvos kontekstą, nes jis nesirado tiesiog iš niekur. Šis pasiūlymas, kaip jūs ko gero galite įsivaizduoti, buvo parinktas po labai išsamių konsultacijų su visomis suinteresuotomis šalimis, po to, to kai buvo atliktas ir išsamus poveikio vertinimas, beje, dėl to vertinimo išvados ir užima maždaug 300 puslapių. Tai yra vienas iš 16 teisėkuros pasiūlymų, kurį mes pateikėme. Uh, ir kuris yra skirtas tam, kad mes pagerintume elektroninės prekybos e, situaciją. Tai yra nepaprastai svarbu ir siuntinių pristatymas čia užima labai svarbu vaidmenį, e, nes mes matome iš varių tyrimų, kad e, ypač kai tai raujamės ir elektroninės prekybos E, įmonių ir vartotojų, kodėl jūs negalite plėsti toliau savo verslo, mums dažnai atsakoma, kad labai sunku yra užtikrinti deramą tarp valstybinių siuntinių pristatymą ir jis yra labai brangus. Šis pasiūlymas taip pat reaguoja į 2013 metais pateiktą desiuntinių pristatymo veiksmų planą, kuriame jau buvo nurodyta, kokias, su kokiamis problemomis yra susidurima siuntinių pristatymo e, srityje. Na, reikia pasakyti, kad nuo 2013 metų buvo padaryta daug pažangos, e, gerinant situaciją, buvo vesti įvairūs standartai. E, taip pat ES e, patikim, patikimumo žymėjimas. Ir aš norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką, kurį sugebėjo pasiekti visuotinės svarbos paslaugų teikėjai. Jie pagerino sistemos saveikumą, sukūrė Interconnect programą, saveikumo tobulinimo programą ir de, de, Ji pagerino vartotojų aptarnavimą, padėjo jiems geresnėmis sąlygomis gražinti prekes ir taip pat stebėti, kaip yra, kas vyksta su jų uh, siuntiniu. Ir mes manome, kad ta savykumo programa tikrai yra labai svarbus žingsnis gerinant siuntinių pristatymą, tarp valstybinių siuntinių pristatymą Europos Sąjungoje. Mes taip pat nagrinėjame visuomet labai atidžiai jūsų rengiamas rezoliucijas ir dėl mūsų parengto veiksmų plano ir dėl pašto paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Ir mes matome iš uh, jūsų rezoliucijų, kad e, konkurencija pašto paslaugų sektoriuje e, yra labai didelė, daug kas pastaruoju metu buvo, buvo patobulinta, tačiau vis dėlto išlieka dar nemažai išteklių, iššūkių ir todėl reikia e, užtikrinti, kad būtų vykdoma derama rinkos stebėsina, siekiant padidinti skaidrumą da, ir užtikrinti, kad kainos vis dėlto būtų priimtinos vartotojams. Imko e, komitetas taip pat parengė dokumentą, de, de, uh, užsakė tyrimą dėl bendros siuntinių pristatymo rinkos ir de, jame išdėstus aršydas sutampa su mūsų vertinimu. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad kai kurių tarpvalstybinių siuntinių pristatymo įkainiai vis dėlto yra e, neproporcingai dideli ir taip gali būti dėl kelių priežasčių. Tai akivaizdu, kad e, tarp valstybinės pristatymas yra brangesnis, nes e, tai kalbame apie siuntinio e, gabenimą iš vienos šalies į kitą. Da, taip pat darbo užmokesčiai da, pašto sektoriaus skiriasi įvairiose sritise. Bet jeigu jūs pabandytumėt, pavyzdžiui, siūsti iš Nirlandų į Ispanijos dviejų kilogramų siuntinį, jūs sumokėsite 13 eurų, tačiau jei norėsite gražinti tą siuntinį iš Ispanijos į Niderlandus, tuomet jums jau teks pakloti 32 eurus 74 centus. Taigi tai yra labai nelogiška situacija ir mes e, sužinojome apie tokius atvejus, kai e, atlikome savo vertinimą ir tyrimą. Ir e, mes taip pat matome iš ekonominių tyrimų, kad a, kad paprastai vidutiniškai, kai siuntinius gabena visuotinių paslaugų teikėjai iš vienos valstybės į kitą, tuomet įkainiai yra 3-4 kartus didesni nei gabena tą patį siuntinį iš vienos šali, šalies viduje. Ir čia daug kas priklauso nuo vietos priežiūros institucijų, kurios labai, labai gerai žino, kaip galima kontroliuoti laiškų rinką, tačiau ne visuomet žino, kaip elgtis siuntinių rinkoje. Ir yra skirting, taikomos yra skirtingos nuostatos šioms rinkoms. Todėl mes pateikime pasiūlymą dėl reglamento, kuris turėtų įspręsti visas šias problemas. Taigi, jei dabar leistumėt man pasakyti keli žodžius apie patį e, reglamentą, aš norėčiau pasakyti, kad tas reglamentas papildo jau e, sektoriaus iniciatyvas. Antra, mes norėtume apsaugoti pačius pažeidžiamiausius vartotojus. Tai yra tokius piliečius, kaip e, mes visi ir tuos, kurios, kurie gyvena atokiausiuose regionuose, kurie siunčia nedidelio dydžio, nedidelio svorio siuntinius ir kurie ne, negali dėrėtis dėl palankios kainos su paslaugų teikėjais. Trečia, šis pasiūlymas taip pat remiasi pašto paslaugų direktyvos nuostatomis. Jis jos netaiso. Ir čia aš daugiau nieko nesakysiu, nes pašto paslaugų direktyvos gyventinimas, apie kurį daug buvo kalbėta šiame. Da, šiame komitete ir net šių metų, praeitų metų rugsėjo mėnesį jūs parengėte rezoliuciją tuo klausimu. Bet mes manome, kad pašto paslaugų direktyva vis dėlto yra svarbi, kai ir kalbame apie siuntinius, nes iš esmės techninė prasme daugybę siuntinių galima traktuoti kaip, kaip laiškus. Ir būtent todėl ir taikomos daugelio atveju uh, pašto paslaugų direktyvos nuostatos. Dabar kelios detalės. Keli žodžiai apie pačias svarbiausias nuostatas. Aš nesigilinsiu į techninės detalės, bet aš pasistengsiu apžvelgti tuos klausimus, dėl kurių šiuo metu taryboje e, vyksta diskusijos ir dėl kurių mes tarėmės taip pat ir su suinteresuotomis šalimis. Taigi, pirmiausia, apibrieštis Mes norime papildyti pašto paslaugų direktyvos e, apibrėžimus ir atsižvelgėme taip pat į siuntinių sektoriaus ypatumus. Mes apibrėžėme, pavyzdžiui, siuntinio, kas yra siuntinys. Atsiprašau, neturime apibrėžimą, kas yra siuntinys, bet apibrėžėme kitus su siuntiniais susijusius aspektus. Ir taip yra dėl pašto sektoriaus ypatumų. Dėl, ir Taigi taip yra dėl techninių priežasčių, nors atrodytų, kad iš tikrųjų būtų visiškai logiška apibriežti, kas yra siuntinys. Trečiasis straipsnis e, - reguliavimo priežiūra. Tai yra labai svarbios nuostatos. Ir juose labai aiškiai pasakyti, kad nacionaliniai reguliuotojai turi prižiūrėti, kai, e, kas vyksta rinkoje, turi vykdyti stebėseną, e, stebėti rinkos tendencijas ir taip pat turėtų nustatyti konkurencijos tendencijas, įsiaiškinti, kas veikia, kas neveikia. Ir, patai, ir reikia, taip pat turiu užtikrinti, kad a, siuntinių sektoriaus a, a, subjektai pateiktų informaciją, pavyzdžiui, apie jų apyvartą, apie tai, kiek siuntinių yra persinčiama. A, Ir labai svarbu, dar vienas svarbu aspektas apie tai, kiek žmonių dirba šiame sektoriuje. Tai yra nepaprastai svarbu, nes e, darbo jėgos kainos sudaro labai di didelę didelę dalį pasiuntinių pristatymo įkainių, iki 40-60 procentų šių įkainių sudaro būtent darbo jėgos sąnaudos. Uh, Tai reiškia, kad mes taip pat turėtume kai ką keisti ir galbūt ir darbo rinkoje. Mes pateikime savo pasiūlymus ir esame pasiruošę su jumis aptarti tą pasiūlymą. Mes galime jums paaiškinti, kaip yra skaičiuojam, skaičiuojamos darbo jėgos sąnaudos, į ką yra atsižvelgiama. Atsi Ir čia reikės išvelgti ne tik tiek, kiek žmonių dirba da, e, e, vis, e, visų etatų, bet ir kiek žmonių dirba pagal laikį, nepilnų etatų, kiek žmonių dirba pagal laikinas sutartis ir pagal kitas įdarbinimo formas. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, kokiems operatoriams yra taikomas trečiasis straipsnis, ar visiems operatoriams ar ne. Viena vertus, Komisija norėtų, kad jis būtų taikomas visiems e, e, operatoriams, e, kurie da, veikia da, siuntinių pristatymo grandinę. Tai yra tie, kurie gauna siuntinius, juos rušiuoja, juos gabena ir po to galiausiai pristato. Ir kai kalbame apie gabenimą, tai akivaizdu, kad kalbame apie transporto įmonės, bet visi kiti dalykai patektų liktai į logistikos sritį. Bet yra tokių uh, E, operatorių, pavyzdžiui, kaip Amazon ar Uber, kurie da, e, užsima ir uh, pasiuntinių rušiavimų, ir pristatymų, ir gabenimų. Ir tuomet jiems turėtų būti taikomas uh, trečiasis straipsnis. Tačiau pagal trečio straipsnio šeštąją dalį šios nuostatos negali būti taikomos toms įmonėms, kuriuose dirba mažiau nei 50 žmonių. Taip yra dėl to, kad mes nenorime apsunkinti uh, ir užkrauti papildomos nauto, na, a, a, naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mes mūsų skaičiavimais trečios straipsnių nuostatos bus taikomos 90 procentų visų operatorių rinkoje. Toliau administracinės naštos mažinimas. Mes taip pat siūlome sukurti standartizuotą dokumentą, standartizuotą formą, pagal kurią bus renkami duomenys apie tai, kas vyksta sektoriuje. Turėdami tokią standartizuotą formą, mes ne tik rinksime aiškius duomenės, bet ir galėsime palyginti situaciją įvairiose šalise. Ketvirtasis straipsnis ir aš pasistengsiu kuo trumpiau jį apžvelgti. Jame kalbama apie tarifų skaidrumą ir apie. Čia kalbama apie 15 kategorijų įvairių produktų. Ir uh, Tai yra tie, e, tie gaminiai, kurie dažniausiai yra gabenami. E, tai viskas yra suršiuota e, pagal svorio kategorijas 1, 2 ir 5 kg. Ir mes taip pat galvojame apie tai, kad gal reikėtų gal parengti viešą, viešai skelbiamą įkainių E, sąrašą. Tai nėra kokia naujovė, nes pašto paslaugų direktyvos 12 straipsnėje jau yra įtvirtintas skaidrumo reikalavimas, kas yra skaidrumas nėra apibriežti direktyvoje, bet praktikoje, jeigu mes norime, pažiūrėjau, sužinoti, kiek kokie operatoriai, e, kokį mokestį įima už vienokią ar kitokią paslaugą, ne visuomet tai yra lengva padaryti. Ir todėl mes ir pateikime papildomas nuostatas, kurios turėtų papildyti pašto paslaugų direktyvos 12 straipsnį. Toliau o, visuotinės paslaugos svarbos paslaugų teikėjai ir tai, kad jie turėtų teikti mums terminalo tarifus. Pavyzdžiui, jūs norite nusiųsti iš Belgijos į Vokietiją 2 kg siuntinį, jūs turėtumėte nueiti į Belgijos pašto tarifą filialą ir tenai turėtumėt sumokėti už tai, o Belgijos paštas susisiektų su Vokietijos paštu, kuris ir pristatys tą siuntinį. Ir akivaizdu, kad Vokietijos operatorius taip pat norėtų gauti tam tikrą, nori, kad jiems būtų sumokėta. Ir to, būtent todėl visuotinės svarbos paslaugų teikėjai turi, yra sustarę dėl tam tikrų įkainių, kurie ir vadinami tais terminalo tarifais ir mes norėtume žinoti, kokie yra tie terminalo tarifai, nes jie taip pat sudaro didelę dalį tarp valstybinio siuntinių gabenimo įkainių. Tai nėra vėlgi naujovė, nes pašto paslaugų direktyvos 30 straipsnėje jau iš esmės ištvirtintos yra panašios nuostatos, kurios turėtų skatinti paslaugų teikėjus mažinti terminalų tarifus. Toliau penktasis straipsnis. Jame kalbama apie tai, kiek yra įperkami įkainiai. Ir jame kalbame apie tai, kad e, reikės atlikti įvertinimą apie tai, ar 15 nurodytų e, kategorijų siuntinių pristatymo įkainiai yra įperkami vartotojams. Ir e, visuotinių paslaugų operatoriai turi užtikrinti, kad e, jų įkainiai ne, būtų nediskriminaciniai, kad jie būtų pagristi tikromis sąnaudomis ir kad e, būtų tokie, kad vartotojai galėtų juos e, sumokėti, kad jie nebūtų per, per nelik dideli. Jie nacionaliniam reguliuotojui atrodo, kad uh, kad e, kai kurie tarifai yra pernelik dideli, tuomet tie tarifai bus e, skel, paskelbti tinklalapyje ir taip galima bus e, komisijai pradėti veiksmus dėl tiesioginio ir netiesioginio kainų, prisidėti prie tiesioginio ir netiesioginio kainų reguliavimo. Mes taip pat norime atlikti nešališką situacijos vertinimą, tai jis vyks dviem etapais ir pirmasis etapas bus nepaprastai paprastas. Pirmiausia, reikės įvertinti tarifus. Da, kilmės šalyje, paskirties šalyje. Ir taip da, nacionalinis reguliuotojas galės e, labai greitai nustatyti, ar tie da, da, tarifai yra įperkami ar ne. Ir čia neturėtų kilti sunkumų, bet jei paaiškės, kad kai kurie tarifai yra nepagristai dideli, tuomet nacionalinis reguliuotojas galės e, pradėti antrą vertinimo etapą tam, kad tikrai įvertintų, ar iš tikrųjų tarifai yra, e, nėra, nėra pernelik dideli. Ir, ir straipsnė kol kas nėra nuostatų, kurios leistų, kur, kurios uh, užtikrintų uh, kad e, visos suinteresuotos šalis galėtų užsakyti savo nuomonę dėl to klausimo, bet mes ketiname tas nuostatas patobulinti. Toliau daugia šaliai tarp valstybiniai susitarimai dėl terminalo tarifų. Ir čia galima būtų dar kartą priminti Jums e, tą saveikumo programą, kurią aš minėjau savo kalbos pradžioje. Iš esmės tai yra susiję su mažų ir vidutinių e, įmonių ir mažų operatorių galimybės sudaryti susitarimus e, su ta, kitais tinklo dalyviais. Kodėl? Todėl mes manome, kad e, dėl rinkos ypatumų labai sunku mažiems operatoriams iš tikrųjų užmėgsti ryšius su, su kitų šalių operatoriais. Daug apie tai galima būtų kalbėti, aš pasistengsiu pristatyti šį klausimą labai paprastai. Mes labai optimistiškai esame nusteikę savykumo programos atžvilgių, bet iš esmės tai yra kainų kartelės ir Europos komisija žinau apie Reimso, pavyzdžiui, sustarimą, kuris yra taikomas laiškams. Dėl jo Europos komisija jau yra priėmus sprendimą skirti išlyg, išimti e, pagal e, konkurencijos teisę. Taigi mes e, periname nuo ekspos kontrolės prie ex ante kontrolės ir mes manome, kad tai būtų naudinga tiek nacionaliniams reguliuotojams, kurie turi, kuriems būtų užtikrintas didesnės aiškumas e, ir kurie taip pat turėtų labiau laisvės e, ir galėtų nustatyti sąlygas, e, atsižvelgdami ne vien į didelių stambių operatorių pageidavimus. Ir taip pat galės, tai jie galės stebėti, ar tie sudaryti sustarimai yra pagristi ir yra racionalūs. Jeigu jiems atrodo, kad dėl jų padidėja tarifai, tuomet jie galės uh, nacionaliniai reguliuotojai, reguliuotojai galės nepatvirtinti tokių susitarimų. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar uh, atėjo laikas uh, parlamento kolegoms pasisakyti ir visų pirma Lucy Anderson, kuri yra pranešėja, o paskui pasisakys e, šešėliniai pranešėjai. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai, kad paaiškinote reglamentą ir pagrindinę logiką. Gerai, kad šiame komitete dirbame dėl šio reglamento. Aš, aš suprantu, kad tai yra vidaus rinkos strategijos elementas, tačiau eina kalba ir apie fizinius tinklus, fizinį pristatymą ir tai, kaip užtikrinti, kad e, Europa būtų apjungta pagal tą kompetenciją, kuri patenka į mūsų komiteto darbos rytį. Padirbame su pašto paslaugų direktyvos peržiūra, čia panas Ferberis vadovauja tam ir, ir mūsų komitetas vadina labai svarbu vaidmenį, užtikrinant, kad iš tikrųjų parlamente visas darbas būtų atliktas tinkamai, įdedant indėlį į komisijos darbą ir vertinant į tuos tikslus, kas yra pateikta pasiūlyme, man atrodo, turime išsakyti kritinę nuomonę dėl viso šio klausimo. Ir aš jau nekartą šiame komitete komitete ir imkom komitete, kur irgi esu narė, jau sakiau tai, kad turime į šį klausimą žiūrėti iš sąžiningos konkurencijos požio taško. Taigi visiškai teisinga yra, aš sutinku su tą mintim, kad reikia numatyti uh, siuntinių rinkai uh, e, beržos teisę, bet aišku, reikia ir proporcingumo, ir tinkamo balanso, pusiausvėros. Turint omeny, aišku, visuotinių paslaugų teikėjai daugelį valstybių narių, ar, bent jau vidutiniškai, um, turi nedidelę siuntinių rinkos dalį, taigi nesažinė sąžininga būtų tik juos tik į juos žiūrėti, pamiršti apie kitus komercinius operatorius. Reikia, aišku, skatinti konkurenciją, reikia skatinti geras kainas vartotojams, bet e, reikia nepamiršti ir skaitmeninės vienos rinkos rezoliuciją, kur labai griežtai pasisakyta dėl to, ką reikėtų daryti dėl pašto paslaugų. Reikia suvokti, kad yra kai kuriuose valstybėse narėse didesnių problemų, kitose gal tų problemų tiek daug nėra, taigi nereikėtų labai tokio griežto pasiūlymo, reikėtų teisingai sudėlioti viską pasiūlyme. Reikia taip pat nepamiršti ir teisinio pagrindo klausimo. 114 straipsnis tai yra teisinis pagrindas šiam pasiūlymui, tai yra harmonizavimo pasiūlymas, bet pagal 114 straipsnio trečią dalį visi mes ir ypač komisija privalome užtikrinti, kad e, sveikata, sauga, aplinka, vartotojų interesai būtų ginami pačiu aukščiausiu lygiu. Ir tą reikia turėti minėje, teikiant pakeitimus šiam pasiūlymui. Uh, ir, ir mano pranešimui. E, dabar pagrindinis dalykas, aišku, konkurencija ir reikia suvokti, kad galbūt mm, užimtumo lygis galbūt nėra mūsų komiteto svarbiausia kompetencija, aišku, bet vis tik tai užimtumo klausimą ir aš labai sveikinu šią komisijos išsakytą pastabą, tuo atžvilgiu, kad labai yra susijęs su pašto rinka ir mm, padorios darbo sąlygos yra labai aktuolus klausimas, galvojant apie pašto rinką. Aš, aš labai remiu visas tas rezoliucijas, visus pasiūlymus, kurie buvo teikiami parlamente pastaruoju metu, ar, ar tai iš mūsų komiteto, ar iš kitų komitetų, kas buvo būtent orientuota į šį klausimą. Visuotinių paslaugų teikėjai, aišku, turi galbūt tam tikrų panašumų, galvojant apie paslaugų teikimą, bet vis tik reikia nepamiršti, kad jie teikia viešasias paslaugas ir ypač tai aktualu piliečiams gyvenantiems atokiose regionuose tą reikia turėti omenyje. Dabar dėl procedūrinių dalykų. Komisija bent kelis kartus minėjo įgyvendinčių aktų klausimą. Čia reglamente įvairių yra elementų, kur eina kalba apie e, prieigos užtikrinimą. Ir čia susidarėme su techniniais klausimais. Man atrodo, reikia galvoti apie tai, ar ir parlamentas gal nepakankamai griežtai pasisakė to klausimu, dar reikėtų tikrai labai griežtai pasakyti. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie konkurenciją ir e, visas detalės, kaip e, pašto sektorių darbo klausimai reguliuojami, e, galbūt tai ne, nebūtinai turėtų būti sudėti į techninį priedą, nes tai yra realūs klausimai, kurie labai aktualūs mums visiems. Ir čia eitų kalba ir apie tarybos diskusijas, kas iki šiol padaryta. Aš sakyčiau, kad reikėtų svarstyti reikalingas įgyvendinantis aktas ar deleguotas aktas, turint omenyje e, šio reglamento esmę. Ir galvojant apie mm, vien, pirmo ar antro straipsnio apibrėžimus ir, ir e, šio reglamento esmę, manau, kad iš tikrųjų reikia galvoti apie siuntinio, siunt, siuntinio apibrėžimą, apie ką eina kalba, nes greičiausiai, jei to nepadarysime tinkamai, e, bus bylų teisingumo teisme. Tad reikėtų teisingai viską sudėlioti, tai svarbu ir šiam sektoriui, ir vartotams, ir visiems mums. Pas, siuntinių paslaugos teikimas tikrai yra rimta problema ir aš Sutinku, Amazonė, Uber, kitų įtraukimas, į, kai eina kalba apie paslaugų teikimą, yra svarbu. Ne, nelogiška būtų, jeigu mes spręstumėm mm, sąžiningos konkurencijos klausimus ir tiesiog ignoruotumėm štai tokį aspektą, kas buvo paminėta, kas iš tikrųjų dabar būtent naujausi pasikeitimai. Dabar dėl ketvirtos raismų, dėl informacijos teikimo Trečias straipsnis informacijos teikimas. Labai svarbu žiūrėti, kaip visa rinka yra struktūrizuota ir ypač reikia galvoti apie naujus paslaugų teikėjus, nes e, yra tikrai daug piknaudžiavimo padėtimi ir komisija teisingai paminėjo tai apie, ir, ir Markus Ferber ir kiti irgi užsima tais lausimais iš tikrųjų ir, ir pašto paslaugų direktyvos peržiūrė čia paminėtina. Komisija nepaminėjo, bet jie kalbėjo apie E, darbą visų, ne visų etatų, laikiną darbą ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, subrangovai yra tam tikra problema kai kuriuose rinkose, kai kuriuose rinkos segmentuose dėl to, kad ne visuomet jų paslaugos teikiamas efektyviai. Aš nenorėčiau čia, aišku, papildomas reikalingos naštos sukurti um, operatoriams, bet mes turime labai atidžiai išanalizuoti tas taisyklės, kad komisija reguliavimo tarnybos tikrai turėtų visą reikiamą informaciją ir teisingai galėtų reikėtų gyventi taisyklės, kad galėtume sukurti europinę pridėtinę vertę ir tikrai mes būtumėm garantuoti, kad viską darome teisingai. Aš žinau, kad taryba pasiūlė papildomų priemonių dėl kai kurių tų klausimų, pavyzdžiui, dėl konfidencialumo. Uh, dėl skaidrumo reikalų prievalių, dėl tarifų per sieną, dėl terminalo tarifų, mes turėtumėm tikrai tą žurnalizuoti. Aišku, konkurencijos įstatymai bendrai galios čia, tai nebūtinai galbūt mes turime labai specifiškai tą reguliuoti šioje srityje, tačiau mes turime užtikrinti tinkamą balansą ir tinkamą pusiausvyrą ir visuotinių paslaugų teikėjų neturėtumėm įstumti į nepalankę situaciją be reikalo. Ehm, mes turėtumėm pažiūrėti, kaip visą tai galėtumėm padaryti padaryti, kad visam sektoriui tai būtų naudinga ir visiems vartotojams tai būtų naudinga. Ir tik tuomet pasirinkti tinkamiausią variantą dėl, pavyzdžiui, mm, pervežimo e, sąnaudų ir kaip tarifai yra formuojami. Bendrai aš skeptiškai vertinčiau mm, tai, kaip yra parengtos nuostatos dėl prieigos užtikrinto. Visuotinių paslaugų teikėjai teisingai yra pareiškę, kad didelė dalis jų tinklo, kaip jie veikia, atspindi tas investicijas, kurios iki šiol yra padarytos. Ir tai yra realus tarifų pagrindimas. Mes kalbame apie sąžiningą konkurenciją. Mes negalvojam, mes juk nenorime absoliučiai viską sugriauti ir perdaryti iš naujo, visą tai, kas jau iki dabar yra atlikta. Tai, manau, bendrai vertinant, turėtumėm žiūrėti kaip vyksta pats įgyvendinimas dabar, galvoti, kaip mūsų taisyklės veiks praktikoje ir užtikrinti, kad bus ir, ir tos peržiūros nuostatos, kad jos įdėktų tuos elementus, kurių mes norime pasiekti po trijų, ketverių, penkerių metų. Mes turime užtikrinti tai, kad komisijos E, pasiūlymai būtų labai didžiai išanalizuoti ir visą tai, kas parlamente jau aptarta, o darbo tikrai jau buvo nuveikta daug šias rytie, kad visą tai atsispindėtų. Aš minėjau tą rezoliuciją, kai kuriuose srityse uh, yra daug darbo nuveikta ir suinteresuotos šalės įtrauktos. Pavyzdžiui, 2011 metais su, sukurtas pašto paslaugų forumas, kad būtų visi suinteresuoti asmenys įtraukti pašto sektorį. Reikėtų iš tikrųjų į tai atsižvelgti ir, ir tai turi atsispindėti ir aš su kolegomis apie tai kalbėsiu. Dabar dėl tvarkarašio mes norėtumėm, kad būtų pa, tikrai maksimaliai laiko skirta, kad diskusijos galėtų į, įvykti tinkamai ir, ir su valstybėmis narėmis, ir su ekspertais. Su, kad tinkamai būtų išanalizuoti visi elementai ir užduoti visi reikalingi klausimai. Aš siūlyčiau pas tokį tvarkaraštį, kad tikiuosi būtų atsižvelgta į tai ir ypač nepamiršti, kovo pirmą dieną bus labai svarbus susitikimas, reikia, kad su visais būtų pasitarta, tai prašau pasižymėti šį renginį savo um, darbo atvarkėse. Taip pat mes šį pranešimo projektą svarstysime gegužės pradžioje, tai aš sakyčiau, kad pakankamai bus laiko nuo dabar iki tada, kad kad galėtumėm nuodugniai padirbėti su visais šešėliniais pranešiais. Labai prašau visų su mumis susisiekti, išsakyti visus rūpešius, kas tik jum keltų nerimą. Tikrai labai intensyviai dirbsime visais tais klausimais. Aš labai tikiuosi, kad dėl šio klausimo pasieksime gerą rezultatą. Ačiū visiems. Merci beaucoup, Madame Anderson. Dėkuoju, ponė Anderson. Dabar e, šešėliniai pranešėjai ir visų pirma, ponas Ferber. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš esu šiek tiek nustebęs, nes e, aš maniau, kad čia mes e, diskutuosime apie reglamento projektą. E, tas reglamentas yra čia pristatomas kaip visiška visų problemų panacėja. Tuo tarpu aš noriu priminti, jog reglamento tikslas yra išspręsti, tiksliau labiau netgi identifikuoti kai kurias problemas, kurių kyla dėl e, siuntinių pristatymo. Jeigu aš teisingai supratau komisiją, tai e, reglamento tikslas yra aiškiai pasakyti, kur yra problemų šioje platmėje, kur dar yra problemų, sunkumų ir ten kalbama apie informacijos, tokio pabudžio informacijos e, pateikimą. Tačiau kur yra pridėt, toji papildoma vertė viso to? Ar dėl to kroviniai e, bus pristatomi greičiau man kaip vartotojui? Ir e, kuo tai bus naudinga e, atitinkamų struktūrų, tarnybų darbuotojams? Arba yra problemų ir tuo atveju mes turime neapsiriboti vien tik duomenų rinkimu, o, o veikti spręsdami tas problemas. Arba mes apsiribojam tik informaciją ir tuomet neišspręsim problemų. Man atrodo, kad čia mūsų tikslas nėra išspręsti problemas, o tik tai nustatyti tų visuotinių paslaugų teikėjus ir, ir, ir e, pateikti informaciją. Aš e, priminsiu, jog e, buvau pranešėjas dėl pašto paslaugų direktyvos. Mano išvada yra tokia. Arba pašto paslaugų direktyva nėra tinkamai gyvendinama ir tuo atveju komisijos vaidmuo būtų ne tik tai rinkti duomenis, bet ir užtikrinti, kad galiojančios nuostatos būtų realiai vykdomos, įgyvendinamos, arba galbūt čia iškyla kitų problemų. Aš e, esu parlamento narys jau gana senai, aš prisimenu 10-ąjį praeito amžiaus dešimtmetyje buvo apibrėžtos techninės sąlygos, leidžiančios sumažinti tarp e, tautinių banko pervedimų sąnaudas ir tai buvo didelis žingsnis į priekį. Prisiminkite taip pat, kai buvo telekomunikacijų srityje Dabar ta techninė pažanga atrodo absoliučiai e, suprantamas dalykas, o praeitie, pavyzdžiui, e, tarp tinklinio ryšio paslaugos, prisiminkit, kiek kainavo. Tad iš tikrųjų galime didžiuotis tuo, kas buvo padaryta prieš kurį laiką šioje srityje. Šiandien susidaro įspūdis, jog mums pakanka tik tai rinkti informaciją ir e, konstatuoti, kad e, tarifų skirtumai yra. Aš e, jau diskutavau su komisijos atstovais, bet aš vis, vis dar nesuprantu, ką tokia sistema duos. Vartotojui nieko neduos nulį, jokios papildomos vertės, tik tai padės man suprasti, kad aš moku per daug, bet e, nepadės sumažinti tarifų. O ką tai duos e, visuotinių, visuotinių paslaugų teikėjai? Visuotinės paslaugų e, tiekėjas te valdo tik tai tam tikrą rinkos dalį. Tad jeigu norime pagerinti darbuotojų darbo sąlygas taip pat vargu, tai padarysime, nes jie turi tik tai užpildyti tam tikrą formą. Ar, ar verta buvo primti reglamentą, kurio rezultatas vien tik tos formos pildymas. Aišku, darbuotojai galbūt e, neprieštaraus, jie bus patenkinti, kad gali užpildyti tą formą, bet iš esmės tai nieko nepakeis. jie. Taip, aišku, taip pat, kad yra ir kitų operatorių, ir pigiau dirbančių. Komisija gali pristatyti tuos dalykus vėl ir vėl, tačiau man neaiškus tas esminis aspektas, kokia viso to nauda, koks tikslas. Nes e, Liusy tie tikslai, apie kuriuos tu kalbėjai, nebus pasieksti su tokia sistema. Jeigu norime iš esmės spręsti tas problemas, tai reikia laiko ir reikia konkrečių rezultatų sprendžiant e, problemas. Tai būtų naudinga piliečiams. Dėkuoju, ponė Ferber, ponas e, Sludovskis. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Čia kalba sukasi apie labai svarbų prekybos internetu aspektą. Kai mes supratome, komisija nori paspartinti procesą, sumažinti sąnaudas, tačiau net ir esant geriausiams komisijos ketinimams mes norėtume, kaip vartotojai, kad e, sumažėtų siuntinių pristatymo kainos. Aš turiu klausimą, ar, tas, ar reglamentas yra tinkamas sprendimas šitų problemų? Man nuomonė nelabai, nes čia iškyla kai kurių prieštaravimų tarp ketinimų, tai yra konkurencingos rinkos užtikrinimo ir kontrolės užtikrinimo, nes kontrolė palies tik tai kai kuriuos operatorius. Siuntinių rinka yra konkurencinga rinka, ten dirba daug operatorių, kurie uh, turi tos rinkos uh, dalies iškovoja. Uh, Svarbiausia čia būtų sumažinti tarifus. Ir sunkiausia mums susitaikyti su tuo principu, pagal kurį e, tikrinimas bus atliekamas tik tai e, dalies operatorių. Tai yra diskriminacija ir ta diskriminacija susilpnins kai kuriuos iš tų e, operatorių. Ir ilgalaikėje perspektyvoje tai, tai, tai kils ir, sukels ir kitų problemų. Tai yra rimta rizika, kadangi įvairūs operatoriai ir patys turi daug informacijos įvairios surinkę. Galbūt Europos lygmenių būtų veiksminga reglamentuoti šią rinką. Tačiau, jeigu tai bus daroma, tai kontrolė turi būti nukreipta, e, turi apimti visus operatorius. Man sakoma, jog mažos ir vidutinės įmonės turi labai ribotą prieigą prie šios rinkos. Ketvirtas straipsnis turėtų apimti platesnį paslaugų tiekėjų spektrą, ne tik tai e, visuotinių paslaugų tiekėjus. Todėl turėtume užtikrinti geresnę mažų įmonių prieigą prie tos tarp vyriausybinės rinkos. Ir e, komisijos pasiūlymas turi būti aiškesnis šito požiūriu. Yra Taip pat ir kitas aspektas, galbūt reikėtų pareikalauti, kad paslaugų tiekėjai prisimtų tam tikrų įsipareigojimų. Ir tik čia turime galvoti apie tai, kad nedidėtų tarifai ir kad e, paslaugų kokybė vartotojai nenukentėtų. Tai ko nereikėtų daryti šiame kontekste, tai e, supriešinti paslaugų teikėjus, nevienodai traktuojant e, viešojo sektoriaus teikėjus ir kitus, nes tai būtų diskriminacija, tai sukeltų nesažininką konkurenciją ir palaipsniui galbūt vestų į e, mono, monopolinę padėtį. E, Mes e, pateiksime pakeitimų ir tikiuosi, kad vis dėlto mums pavyks susitarti, pasiekti kompromisą. Be, bet kuriuo atveju turime mažinti biurokratiją, kuri nereikalinga, ir užtikrinti laisvą konkurenciją geriau. Pone pirmininkė, aš turėsiu kalbėti trumpai, nes daug kas kalbėjo labai uh, ilgai ir e, dėja aš turėsiu taip pat išeiti, nes e, turėsiu spėti į lėktuvą. Ir tikiuosi, kad jūs e, suprasite mano padėtį. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes turime problemų. Ir pažvelgiai skaičius, da, iš karto tą matome, net ar nereikia da, da, būti Einšteinų tam, kad pamatytumėt, kas vyksta tarp valstybinių siuntinių siuntimo ir pristatymo srityje. Ir da, e, kartais atrodo, kad e, yra piknaudžiaujama nuostumis e, dėl būtinybės pasiekti atokiausius regionus. Akivaizdu, kad kažkas neveikia. Ir komisija komentuodama atskirus straipsnius sakė, kad čia jokių naujovių nėra, kad nėra siūloma nieko naujo. Taigi, jei aš gerai suprantu, mes turime tam tikras nuostatas, bet jas reikėtų patikslinti tam, kad jos geriau veiktų. Bet eh, ar tai reiškia, kad mums reikia revoliucijos? Ne, tai, tai net nereikia apie tai kalbėti. Eh, komisija turi visas reikalingas priemonės, tačiau net ir turėdama tas priemonės, ji neužtikrina dermo teisės aktų įgyvendinimo. Nes jūs minėjote skaičius ir kažkas turi būti už ta, atsakingas už tokią situaciją. Tais atvejais, kai mūsų turimi teisės aktai nepasiteisina, turime juos e, patobulinti, bet mes e, turime e, įvairių dokumentų ir turime, pavyzdžiui, ir pašto paslaugų direktyvą. Ir mes jo, jos neįgyvendiname. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl taip yra, kodėl šie dokumentai nėra tinkamai taikomi. Da, Taigi, ponia pirminkė, nesigilindamas į kitas detalės, aš norėčiau pasakyti, kad aš, norė, aš tikrai ketinu išnagrinėti išsamei poveikio vertinimą. 300 puslapių buvo paminėta, man atrodo, kad tai yra pernelik ilgas e, gal dokumentas. Aš šiaip tai e, pasisakau už poveikio vertinimus ir paprastai sakau, kad mes negalime tvirtinti teisės aktų negavę poveikio, ve, jų poveikio vertinimo. Bet 300 puslapių vis dėlto, man atrodo, yra šiek tiek. Uh, persistengta čia. Reikėtų iš tikrųjų suprasti, ką reiškia šis pasiūlymas ir kaip jis padės mums užtikrinti, kad geriau būtų įgyvendinami jau dabar galiojantis teisės aktai. Nes e, e, jei jie nebus įgyvendinti, mes nespręsime pagrindinės e, problemos. O ją pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar tai reiškia, kad mūsų teisės aktai nepasitvirtina, ne, nepasiteisina, ar mums reikia naujų teisės aktų, ar mums reikia kažką tobulinti. Aš kol kas negaliu dar pasakyti, ar šis pasiūlymas yra geras ar ne, aš turėsiu dar jį įsigilinti bet aš norėčiau pasakyti, kad ko gero man teks dar nemažai pabendrauti su komisija ir komisija turės tikrai nemažai pasistengti, kad mane įtikintų. Tai tiek, ką norėjau pasakyti ir e, Dar kartą galiu pakartoti, kad aš turiu nemažai klausimų ir dėja dabar nesigilinsiu juos dėl to, kad turėsiu išbėgti į lėktuvą. Na kągi, linkiu Jums sėkmės, tikiuosi, kad Jūs nepavėluosite. Pane Anotų. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis reglamentas, kuris mums yra pateiktas, yra akt, atrodytų aktuolus, tačiau tai nereiškia, kad me, a, mums negali kilti klausimų. Ir turime du klausimus. Ir čia transporto komitete a, mums yra pateiktas pasiūlymas dėl reglamento, kuriame yra siūlomos privalomos nuostatos ir jos a, a, sumažins CO2 iš, a, išmetimus. A, Ir šiandien mums yra, buvo paaiškinta, kad e, tam, kad galima būtų pasirūpinti e, priekybą ir vartotojais ES, reikia skatinti detarvalstybinį e, siuntų pristatymą. Ir mes suprantame, kad taip bus padidinti šiltnamio efekto sukeliančių dujų išmetimai, nes pasinaudojamas kelių transportas, ko gero. Bet aš tikiuosi, kad ne man vienai kilo tokia mintis. Antra, aš taip pat norėčiau sužinoti, kas pasirūpins darbo sąlygomis e, tuose pristatymo bendrovėse. Aš suprantu, kad gal kas nors mane apkaltins, kad esu populistė, tai yra baisus e, tikrai kaltinimas Bet aš vis tiek noriu pasakyti, kad mes turėtume pasirūpinti tai žmonėmis, kurie dirba šį darbą. Ir e, e, pirmiausia, galvo, e, užut galvoja vien apie priekybę, turėtume daugiau dėmesio skirti darbuotojams ES ir ypač tiems darbuotojams, kurie dirba pagal darbuotojų komandiravimo nuostatas. Dėkoju. Ir iš karto noriu suteikti žodį ponui Ertug. Jūs turite pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jie tikrai daug dėmesio skiria skaidrumui, kainų prieinamumui ir geresniam siuntų gabenimui. Dėl skaidrumo, aš manau, kad komisija turėtų mums pateikti daugiau informacijos apie turimus duomenis. Jūs kalbėjote apie tai, kad skiriasi e, siuntų pristatymo įkainiai, e, priklauso nuo to, ar jie gabenami vienoje šalyje ar e, keliose šalyse. Ir sakėte, kad kartais įkainiai gali skirtis net tris ar penkis kartus. Ir uh, Ir realiai įkainiai, e, skirtumai tarp įkainų yra gan dideli, jei pažvelgtume situaciją varios valstybės narėse, kartais jie sudaro pusantrų procentų, kartais 22 procentus. Gal jūs galėtumėte tą pakomentuoti? Antras klausimas. Jei jums jau yra žinoma, kad tai yra problema, kuri nėra aktuali visai ES. Ši problema egzistuoja tik tam tikrose valstybėse narėse. Kodėlgi tuomet jūs nebandote dirbti su tomis šalimis, su tų šalių nacionaliniais reguliuotojais, tam, kad jie sutvarkytų viską? Dar vienas klausimas. Man atrodo, kad jūsų analizė nėra visiškai tiksli ir jūs norite taikyti vieno kurpalio politiką visiems. Kodėl mes bausime dabar tuos, kurie e, tvarkingai dirba, Bet to, man atrodo, tas pasiūlymas tikrai sukurs e, labai daug e, biurokratinės naštos. E, jos atsiras ir dėl penktojo straipsnio, ir dėl šeštojo straipsnio, pagal kuri trečiosios, trečių šalių tai, paslaugų teikėjai galės dalyv... dirbti mūsų rinkoje. Mes da, žinome iš kitų sričių, kad kartais prieiga prie riedmenų yra suteikiama e, labai keistomis sąlygomis. Aš esu socialdemokratas ir man taip pat e, rūpi užtikrinti, kad e, trečiosios šalis taip pat galėtų patekti į, da, į rinką. Paskutinis dalykas. Paskutinė problema ir apie ją kalbėjome su įvairiais ekspertais. Tai yra skirtingi PVM tarifai. Čia komisija tikrai dar nemažai ką turėtų padaryti tam, kad galima būtų užtikrinti didesnį įkainių skaidrumą. Ponas Vandenkamp. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir Markus Ferberis, aš norėčiau porą žodžių tarti apie biurokratinę naštą, kurie sukurs šis pasiūlymas dėl reglamento. Turiu prisipažinti, kad e, skaitydamas e, šį dokumentą pagalvojau, kad jame iš esmės kalbama apie nuostatas, kurios bus taikomas Eurostatui, nes tiek daug yra kalbama apie statistikos duomenys. Aš suprantu, kad e, mums reikia reglamentuoti padėtį rinkoje, bet žiūrėdamas į šį dokumentą galvoju, kad mes jau turime nemažai teisės aktų Europoje, kurie reguliuoja konkurenciją. Ir šis dokumentas kartoja tas pačias nuostatas. Pažvelkime, pavyzdžiui, į ketvirto straipsnio antrą dalį ir į šeštąją straipsnį, kuriame kalbama apie prieigą prie rinkos. Bet juk šie dalykai yra reguliuojami kituose dokumentuose. Taigi, kodėl mes turime kartoti tą patį per tą patį? Taryba gruodžio antrą dieną pateikė pažangos ataskaitą. Ir panašu, kad šioje ataskaitoje yra išsakyta nemažai kritikos. Ir labai daug kalbama apie konkurenciją ir mes EPP frakcijoje norėtų, kad daugiau dėmesio būtų skiriama konkretiems atvejams ir būtų sprendžiamos konkrečios problemos, o, o užuot iš karto teikiant o, teisės aktus. Grazie, prezidente. Na, jau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pabrėžti, jog tarptautinės uh, prekybos e, plotmė taip pat įeina į vidaus rinką. Ir todėl čia, kaip vidaus rinkoje, turime užtikrinti vienodą visų operatorių traktavimą. Jeigu kalbame apie skaidrumą, tai e, e, kadangi čia kalba sukasi apie vartotojų sąmoningą pasirinkimą, nereikėtų išskirti vien tik tai visuotinių paslaugų E, tekėjus ir tas pas pasakytina apie prieigą. Šis sektorius auga 8 e, ar, ar, ar. Ir e, šiame sektoriuje visuotinė paslaugų tekėjų dalis yra tarp 8 ir 10 procentų, todėl reikėtų užtikrinti, kad nuostatos apimtų visus operatorius. Kai kuriais atvejais e, procesai tampa per daug e, griozdiški, reikėtų to e, vengti ir turėtume galvoti apie tai, kad didžiausią naudą turi gauti vartotojai. Aš turiu labai konkrečių klausimų taip pat norėčiau paklausti, ar yra iniciatyvų, kurios skatina e, tarp valstybinį kronių pristatymą, naudojant dronus ar greituosius traukinius. Ar yra tokia pavadžio iniciatyvų? Antras dalykas, e, reaguojant į tai, ką sakė e, kolega Artug, ar iš tikrųjų čia yra tikrinama darbo vietų, e, kokybė, pavyzdžiui, Amazon atveju e, ir, ir, ir socialiniai aspektai. Komisijai tris minutės dabar atsakymams. Pone Ajala Sender norėjo taip pat e, greitai reaguoti, bet jinai nebuvo užsirašusi kalbėti sąrašą, bet, bet žodis jums dabar. Dėkuoju. Aš e, norėjau pateikti tokį komentarą. Aš nelabai suprantu, kodėl e, dabar yra skelbimas tas reglamentas. Yra. Na, jeigu aš teisingai suprantu, e, tai e, mes nepasiekėm, kad būtų toks paketas, kokio norim, e, kodėl dabar e, e, tas e, krovinių pristatymo tinklas turi būti pateikiamas tokiems operatoriams kaip e, Uber ar Amazon. Juk e, dabar dėl mokestinių problemų praktiškai vyksta atviras karas su Uber. Ir reikia taip pat užtikrinti socialinius reikalavimus, nes mes negalime viso to daryti neišsiaiškinę socialinių sąnaudų. Tad šitais klausimais mes turime reaguoti labai aiškiai, kol kas EMPL komitetas dar nepatikė savo nuomonės šitais klausimais, o reikėtų tai padaryti ir taip pat reikėtų informacijos, e, iš kur būna dauguma tų e, krovinių siunčiama, kokie operatoriai dirba su kokiais rautais, nes yra ir logistinės sąnaudos, socialinės sąnaudos šiame kontekste ir tai pačios svarbiausios sąnaudos lėktuvų, sunkvežimių, sunkvežimių traukinių, traukinių kurie e, naudojami šitiems tikslams, tai tas logistinės sąnaudos taip pat turi būti skaičiuojamas kiekvienu konkrečiu atveju, kiekvienai transporto rūšiai. Aš e, manau, kad tas reglamentas bet kuriuo atveju turėtų būti papildomas. Aišku, gerai užtikrinti mažoms ir vidutinėms įmonėms prieigą prie rinkos, prie tos rinkos, kur jau yra didelių operatorių. Uh, Tačiau e, nepamirškime, kad yra ir tokių operatorių, su kurios, e, kurie susiduria su sunkumais, todėl turime užtikrinti atvirą ir, ir teisingą rinką. Tris minutės komisijai. Dėkuoju ir dėkuoju visiems už labai vertingas pastabas. Mes be abejo jas pasistengsime atsižvelgti. Ir aš savo žanginė kalboje, kuri buvo gan ilga, aš stengiausi sureaguoti iš dalies į tą kritiką, kurios mes tikėjomės išgirsti. Gal man nepavyko. Dat, uh, e, visko paaiškinti. Todėl aš norėčiau paminėti kelis dalykus, kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Pirmiausia, koks, kokią pridėtinę vertę sukurs šis reglamentas. Ir e, ar negalima būtų tiesiog e, praplėsti paslaugų, e, pašto paslaugų direktyvą ir kitų teisės aktų? Ne, negalima, nes mes kalbame apie siuntinius, o pašto paslaugų direktyvoje kalbame apie laiškus. Ir be to teisės aktuose labai daug yra neaiškių nuostatų. Tokių, ir tos nuostatos visiškai neatitinka situacijos siuntų gabenimo srityje. Uh, Ir mes manome, kad šis reglamentas sukurtų e, nemažai pridėtinės vertėjas, e, nes jis papildys pašto paslaugų direktyvą, bet ir kitais aspektais. Kai kas sako, kad šis pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas, kai kas mano, kad mes žengime per toli. Pavyzdžiui, tarifų prieinamumas. Čia mes matome labai aiškę naudą, nes kai kas taiko ne, neproporcingai didelius tarifus. Toliau mes galime suinteresuotams parlamento nariams galime pateikti daugiau pavyzdžių apie įkainius aš pateikiau tik tai vieną, bet mes galime raštu jums pateikti daugiau informacijos apie skirtingus tarifus. Dėl socialinio matmens mes nekalbame apie tai, kad da, da, siuntų gabenimo operatoriai galės išnaudoti savo darbuotojus. Ne, mes tiesiog norime pasakyti, kad darbo jėgos e, sąnaudos e, sudaro neproporcingai didelę dalį e, pristatymo įkainių. Ir mūsų atliktas trimas parodo, kad įkainį nustatome nesiremiant ekonominę logiką. Net jeigu ir atsižvelgtume į darbo jėgos ypatumus kiekvienoje valstybėje narėje. Toliau, mes norime, kiek įmanoma daugiau bendradarbiauti su nacionaliniais reguliuotojais, perkeliant nacionalinius teisynus šį teisės aktą. Kodėl? Todėl, kad mes norime kad atlikti tarifų prieinamumo įvertinimą ir būtent nacionaliniai reguliuotojai geriausiai išmano situaciją ir uh, Be jų pagalbos mes negalėsime to padaryti. Ir negalėsime to padaryti e, be įgyvendinimo aktų. Taip yra dėl techninių priežasčių ir gal ateityje mes galėsime prie to klausimo sugrįžti ir jį geriau aptarti. Toliau, biurokratija. Ar šis reglamentas nesukirs papildomos biurokratinės naštos ir ar jos nebus per daug? E, Be abejo, komisija gali pateikti pasiūlymą, kuriame bus nustatyta labai daug nereikalingų taisyklių, bet aš esu tikras, kad savo žanginėje kalboje, pristatydamas šį dokumentą, Aš kalbėjau apie tai, kad mes stengiamės kiek įmanoma e, sumažinti bu biurokratiją. E, ta mes e, to nori taryba ir aš matau, kad ir šis klausimas aktuolus yra Europos parlamentui. Bet man skirtas kalbėjimo laikas jau baigėsi, todėl, ponia Pirmke, aš baigiu. Ir dabar vieną minutę mūsų pranešėjai. Dėkuoju labai trumpai. Iš tikrųjų, tai, ką Jūs pasakėte, iš tikrųjų da, buvo nepaprastai įdomu, daug naujo sužinojau. Aš matau, kad EPP nenori kurti papildomo reglamentavimo ir aš tam visiškai pritariu. Taip, aš manau, kad teisės aktai yra reikalingi tik tuomet, kai jie iš tikrųjų ką nors patobulino. Uh, bet aš norėčiau priminti tai, apie ką kalbėjo ponas Teliška, su kuriuo aš ne visuomet beje sutariu. O jis kalbėjo apie tai, kad mes e, turime problemą ir nor, mes turime tą problemą spręsti. Turime išsiaiškinti, kokia tai yra problema, bet aš bet kuriuo atveju nemanau, kad jeigu mes nieko nedarysime, tai tai bus geriausias problemos sprendimo būdas. Problema egzistuoja ir ar šis pasiūlymas padės ją spręsti, na, dar reikės palaukti, nes uh, reikėtų gal praplėsti taikymo sritį tam, kad jis apimtų visus operatorius. Tai, mano galva, būtų nepaprastai svarbu. Daug kas taip pat kalbėjo ir apie tai, kad kai kurias problemas būtina spręsti, bet tam mes pirmiausia turėtume tikrai dar geriau įsigilinti į visus pasiūlymo, visas pasiūlymo detalės. Ir aš nebejoju, kad bus patikta nemažai pakeitimų notre rapporteur. Dėkuoju pranešėjai. O komisiją norėčiau pakviesti atsiųsti e, informaciją visiems e, kolegoms mūsų komiteto, o ne tik tai kai kuriems. Mes tęsime posėdį toliau, o dabar norėčiau E, pasveikinti poną Heriks, kuris yra specialusis audito rūmų pranešėjas ir kuris dabar pristatys savo pranešimą jūrų transportas Europos Sąjungoje. E, čia reikia pakoreguoti e, procesą, nes investicijos dažnai būna neveiksmingos ir mažų garantijų investicijos. Uh, Tad laukiame, kol jūs atsisėsite savo vietą ir suteikiame žodį jums. Pone Heriks. Gerbama pirmininkė, ponas ir ponai. Man atrodo, galėsiu pristatyti jums svarbiausius elementus, kas yra sudėta į pranešimą dėl jūrų transporto. Jūrų transportas yra nepaprastai svarbus. Uh, Tai 17 milijardų eurų yra ES skirta būtent šiai sričiai. Ir e, mes žiūrime į strateginius pajėgumų planus, mūsų tyrimo tai pagrindinis objektas, vertinant valstybių narių situaciją, taip pat žiūrime į tai, kiek naudos yra gaunama iš, įdedamas, iš įdedamų išlaidų. Penkio, Ispanija Vokietija, Lenkija, Švedija, penkios pagrindinės valstybės narės yra e, apimtos mūsų studijuose ir tai yra labai svarbu. 60 procentų visų 2000-2013 metų panaudotų lėšų nukeliavo būtent ten. 19 jūrų uostų buvo patikrinta, e, iš jų 5 buvo patikrinti dar kartą, pakartotinai. 2010 metais buvo atlikti patikrinimai ir 2012 metais trys taip pat atvejai buvo išanalizuoti Slovenijoje, Italijoje, Kroatijoje, Vokietijoje vidaus buvo patikrinti. Štai yra tie mm, uostai, kur buvo atlikti mūsų patikrinimai. Priedė prie pranešimo rasite informaciją apie audito rezultatus tuose uostuose. Ir pirmininkai, jeigu leistumėt, norėčiau perduoti žodį mm, grupės vadovui Pana Jukčen, kuris galės jums papasakoti daugiau apie tai. Aš pristatysiu pagrindinius audito rezultatus ir vienos valstybės pavyzdį pateiksiu, kodėl yra tokios konkrečios rekomendacijos. Paskui uh, galėsime kartu su pana Herika atsakyti jūsų klausimus. Taigi, visų pirma, mes analizavome ilgalaikės plė, uosto plėtros strategijas. Uh, Mm, neradome to tvirto visapusiško pagrindo planavim, pajėgumų platavimo iš tikrųjų nėra mm, nuoseklių tvirtų pagrindų, kaip mes nustatėme, ir yra tam tikro neefektyvumo, yra didžiulių vėlavimų, yra viršėmos išlaidos. Trečia problema e, - trūksta tvarumo, subalansuotumo, yra tikrai pinigai yra nepakankamai efektyviai panaudoti, kas trečias euras panaudotas neefektyviai, nes nenaudojama infrastruktūra, per daug kai kur naudojama. Ir štai pateiksime jums nuotraukas, kadangi Dažniausiai vaizdas daug aiškiau yra nei žodžiai, štai dešinėje pusėje galbūt netgi įspūdingesni vaizdai. Mes neradome ne tik tai infrastruktūros, bet neradome pagrindinių elementų netgi. Taigi audito rezultatai yra tokie, kad iš tikrųjų yra mokėjimai, bet rezultatų nėra. Tas yra bendra tokia pastaba, mes turime tokių aiškių pavyzdžių. Yra taip pat ir kita problema, kad netinkamas yra koordinavimas tarp komisijos ir EIB, ypač jūrų infrastruktūros plėtojimo srityje. Reikia daug didesnio skaidrumo iš abiejų pusių, reikia mm, gerai pagristus sprendimus priimti, galbūt kartais būna, kad sprendimai geri, bet realybė važiuoja paskui labai toli nuo to. Nėra taip pat kita problema, nėra ir vienodų veikimo taisyklių kol kas dar dėl valstybės pagalbos, pavyzdžiui, nėra aiškių gairių dėl investicijų, o tai turėtų būti ir um, paskui dėl to yra didžiulė rizika, kad konkurencija yra iškraipama, kadangi neaiškios kai kurios taisyklės, mm, ypač, pavyzdžiui, dėl tų superstruktūrų, dėl tų milžiniškų kranų struktūros, visiškai neaišku yra pato, ar kaip tai tarnauja um, uostų naudotojų interesams. Aš sugrįšiu, aišku, prie tų dalykų dėl valstybės pagalbos. Na ir galiausiai muitinės patikrinimai. Komisija nelabai žino, kas vyksta uostote ir kas dar netgi baisiau, net nenori žinoti. Ir be to problema yra, kad nėra vieno langelio sistemos visiems formalumam fiksuoti. Tai tokie būtų pagrindiniai mūsų audito rezultatai. Dabar tiesiog vieną atvejį iš kiekvienos valstybės panalizuosiu ir paaiškinsiu, kodėl mes kartais labai griežtai pasisakome, kritikuojame. Pavyzdžiui, Ispanija, komponento. 2004 metais viskas buvo pastatyta ir užbaigta. Tai yra dokai ir konteinerių saugyklos ir konteinerių saugyklos erdvės sukurtos nepakankamai didelės dėl to, kad laivai, laivų dydis auga ir uh, Problema dabar dėl to, iš kita problema išryškinta, aišku, jau 2012 metais komisijai buvo pranešta ir apie tai, kad finansuojamumo yra problema čia ir kont komitetas parlamento apie tai irgi buvo informuotas, bet komisija padarė tyrimą 2012 nu, jokių problemų čia nemato. Auditorumai 15 metais padarė iš naujo įvertinimą su nauja komanda ir tikrai rezultatas aiškus, kad konteinerių e, saugyklose saugojimo erdvė 35 hektarai yra nepanaudoti. Iš viso nuo tų metų nėra jokio panaudojimo ir komisija neižvelgia jokių problemų mm, keista, gal kaip, kaip čia išsiaiškinti tai. Toliau, Italija, Taranto. Galėjau ir Gusto paimti pavyzdį, mes ten lankėmės, buvo visiškai tuščia ten, bet ir Taranto tas pats konteinerių saugi, saugojimo zonos visiškai tuščios. Sako, buvo veiklos, buvo atplaukusių laivų, bet paskui buvo susi, e, sustarimas tarp uosto valdžios ir terminalo operatorių dėl um, uosto gilinimo, dėl geležinkelio jungčių, bet niekas nepadaryta, nesusitarta, operatorius pasitraukė, terminalas nenaudojamas šiuo metu. Iš tikrųjų, mes ir kranus finansavome, bet Toliau, Jedevezero uostas Vokietijoje. Mes ne vien tik tai į um, pietų Europoje turime problemų, šiaurėje irgi taip pat, Jedeveser um, uostas, iš tikrųjų didžiulis konteinerių terminalas ten. Ir čia matote skaidrę, iki šiol panaudota pajėgumai gal tik 15-16 procentų, tai yra didžiulis potencialo nepanaudojimas. Buvo problema, kad Vokietijos valdžia nepranešė apie pakeitimus dėl koncesijų sutarties ir komisija irgi nieko nepadarė dėl tų sprendimų. Aš sakyčiau, rezultatas yra toks, kad visų pirma, Vokietijos mokesčių mokėtojai turės sumokėti apie 8,5 milijono eurų 2015-2016 metais už tai, kad situacija kažkiek kad būtų sureguliuota ir toliau Elbė yra gilinama, turi būti gilinama, kad galėtų priplaukti e, laivai, čia aš kalbėčiau apie Hamburgą ir Bremeną, pavyzdžiui. Toliau Gdynė Kalskrona e, turime, Lenkija Švedija, jungti tarptų dviejų uostų. Buvo pažadų, kad bus sumažintas jūrų laivybos poveikis e, aplinkai šiuo atveju, tačiau tikrai tai nedavė rezult, norėto rezultato. Komisija sumokėjo visą planuotą sumą, nors iš viso jokio žadėto rezultato nepasiekta. Taigi, dabar periname prie konkrečių rekomendacijų ir vėl sugražinu žodį gal ponui Heriks. Dėkoju, e, ponui Čien dėl išsakytos kritikos. Po to mes galėsime gal aptarti detaliau viską. Taigi, pirmas e, elementas dėl mm, ES lėšų panaudojimo, kokybės gerinimo, bendrai e, lėšų geresnio valdymo, e, būtent dėl pagrindinių uostų skaičiaus 104 turi būti peržiūrėtas tas bendras skaičius, turi būti bendras prieinamumo lygis es mm, įvertintas e, ir turi būti pereinama prie vieno langelio sistemos, kad būtų mažinama administracinė našta. Taip pat ir tas e, nebilaus susitarimo principas turėtų būti kuo skubiau įgyvendintas. Reikia griežtai laikytis nuostatų dėl mm, finansinių pataisimų, kurie yra reikalingi, kuomet investicijos yra nepakankamai mm, veiksmingos. Reikia žiūrėti, gal iš viso neskirti finansavimo tam tuo 2014-2020 metų finansavimo laikotarpį, tai yra dabartinių laikotarpių, galbūt neskirti finansavimo, pavyzdžiui, konteinerių perkrovimui ir sandėliavimui, nes čia yra tikrai pernelyg didelį pajėgumą ir tas didžiulės struktūros, gigantiškos struktūros nėra panaudojamos reikėtų gal vis tik tai teikti pirmenybę bendra finansavimui pagrindiniams uostams, kad būtų pagerintos jų jungtis su, mm, su valstybės vidaus teritorija, e, sausumos su, teritorija. Uostų uh, infrastruktūra turėtų būti finansuojama tik tuo met, jeigu yra aiškiai nustatyta, kad tikrai tas finansavimas duos e, ES pridėtinę vertę. Toliau, antra dalis rekomendacijų. Kalbame apie konkurencingumo situaciją. Mes siūlome mm, komisijai toliau e, žiūrėti, kas daroma po finansavimo, kad būtų testinis tas e, stebėjimas. Žadavėza pranešimą reikia, reikia užtikrinti, kad būtų tinkama informacija teikiama EIB ir komisijai, kad būtų ir teisinis visas tikrumas, kad būtų laikomasi gairių dėl uostų infrastruktūros finansavimo. Jūrų uostų konkurencija su kitų rūšių paslaugomis turi būti užtikrinta, kad būtų daugiau konkurencingumo, kad būtų vieno langelio principas taikomas visoje Europos Sąjungoje. Toliau yra rekomendacija bendrai valstybėms narėms, kad jos, jos privalo sistemingai pranešti komisijai apie bet kokią viešojo sektoriaus valstybės pagalba uostams, kad visą tai atitiktų ES valstybės pagalbos taisyklės. Ponios ir ponai, mes turėjome labai trumpai jums glaustai pristatyti šį pranešimą, bet tiesiog kritikos yra daug, rekomendacijos yra labai aiškios, būtina stiprinti lėšų valdymą, turi būti daug geriau dirbama iš komisijos ir valstybės narių lygmens tikimės, kad bus įsipareigojimas ir siekis pagerinti situaciją po mūsų pranešimo. Dėkoju. Pranešėjams. Jūs mane truputį šokiravote, nes vakar mes panašią diskusiją turėjom oro uostų klausimų, o šiandien kalbėjom apie jūrų transportą. Aš e, dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Bet kaip ten bebūtų, tai, ką jūs pasakėte, mane e, šokiravo. Ir e, aš manau, kad e, mes neturime švaistyti pinigų tokiems projektams, kurie visiškai neprasmingi ir neduoda jokių rezultatų. Ponas Vanenkampa. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad aš puikiai suprantu tai, apie ką Jūs kalbėjote ir iš esmės galėčiau pritarti tam, ką Jūs sakėte. Bet prieš uh, pradėdama savo pasisakymą, aš norėčiau padėkoti uh, audito rūmų atstovams, Jūsų darbas iš tiesų yra labai svarbus, nes jūs uh, padedate ES institucijoms geriau veikti, jūs užtikrinate, kad e, visi veiktų atsakingai, bet to jūs rengdami savo dokumentus remiatės tik tai konkrečiais faktais. Ir akivaizdu, kad jeigu mes paskait... įsigilintume tai, ką jūs sakote, tai tikrai mums visiems turėtų būti gėda. Išleidžiami ir didžiuliai pinigai, tačiau e, kas galėtų paaiškinti, kokie yra to finansavimo rezultatai. Jūsų e, ataskaitote Jūs kalbate apie laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų. Nuo to laiko transeuropinių tinklų srityje mes nemažai ką patobulinome, tačiau dar neaišku, ar tų mūsų patobulinimų pakaks tam, kad sistema gerai veiktų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs tyčia pasirinkote tuos projektus, kur buvo akivaizdu, kad e, rezultatai nėra e, patenkinami. Juk buvo ir sėkmingų projektų, ko gero. Aš manau, kad mes turėtume turėtume, e, nemanau, kad mes turėtume kalbėti vien apie da, tokius nevykusius projektus. Juk buvo, ko gero, ir sėkmingai gyvendintų projektų. Dabar aš norėčiau jūsų paklausti apie Europos investicijų banko ir komisijos santykius. Europos investicijų bankas finansuoja, pavyzdžiui, uostų plėtrą Šiaurės Afrikoje, o komisija finansuoja panašius projektus Ispanijos pietuose. Ir akivaizdu, kad e, esant tokioms aplinkybėms akivaizdu, ko galime tikėtis. Pone Jalas Ender kažką pasakė, neįsingus mikrofoną. Taip, aš suprantu, kad e, kokia yra situacija. Bet uostas įplaukia tik į vieną uostą. Teisingai. Ir jei mes kalbėtume apie jūrų greitkelius, turėtume nepamiršti, kokie yra mūsų prioritetai. Jūs jau minėjote taip pat, ponė pirmininkė, regioninius oro uostus. Problema ta, kad tų oro uostų yra per daug. Ir šiais sudėtingais laikais mums rūpi kiekvienas euras. Todėl negalime finansuoti bet kokių projektų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, Ar jūs ketinate įvertinti tuos atvejus, kai du uostai tarpusavė yra susiję, pavyzdžiui? Gal tokiais atvejais galima būtų lankščiau kai ką vertinti, o gal ir ne? Kartais gali atrodyti, kad mes investuojame tiesiog kažkur į orą, nesukurdami jokios ekonominės naudos. Mes labai dažnai kritikuojame Europos e, e, pietuose esančias šalis, bet juk reikia gal pažiūrėti ir tai, kas vyksta Baltijos šalyse. Net tenai taip pat gyveninami kai kurie projektai, nors akivaizdu, kad uostų apkrova nėra pakankama. Reikėtų taip pat kalbėti ir apie valstybės pagalbą. Aš norėčiau, kad komisija plačiau mums pakomentuotų, kaip jie ketina, kaip jie ketina atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas. Taigi dar kartą dėkoju audito rūmų atstovams už šį darbą ir už e, visą jūsų pateiktą e, kritiką. Pone Mesner, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, tai, kai, apie ką jūs mums papasakote, papasakote mus e, pritrenkė. Aš kaip ir kolegos esu visiškai sukresta to, kad e, išgirdau. Mes e, turime trans, Europinių transporto tinklų gairės ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė, priemonėje taip pat yra numatyta daug griežtesnių nuostatų dabar nei buvo anksčiau Ir e, tos griežtesnės nuostatos yra reikalingos tam, kad mes sukurtume e, pridėtinę vertę Europoje. Tie projektai, apie kuriuos jūs kalbėjote, buvo gyvendinti e, prieš įvedant visas tas naujoves. Ir todėl man būtų labai įdomu sužinoti, kokia situacija yra dabar. Ar dar esama kritikuotinų dalykų? Da Ir aš esu žymus žemtinės Saksonijos ir Jarner Vezerio uostas e, tikrai neveikia visų pajėgumų, tą aš puikiai žinau. Ir e, aš e, žinau tą ir iš tų laikų, kai dirbau žemtinės Saksonijos parlamente ir žinau, kad Hamburgas ketino perimti iniciatyvą tenais. Ir galima būtų be abejo kalbėti apie tai, kad gal reikėtų e, Elbės dugną pagilinti, bet tai gal yra tokia jau da, diskusija, kuri vyksta, kurie aktuali yra Vokietijoje. Ne. Vis, aišku, kad daug kas priklauso nuo to, kiek laivų įplaukia į kiekvieną uostą. Na, bet tiek to. Nuo 2015 metų Nuo 2015 metų turi būti išrašomi elektroniniai, kuriami elektroniniai vaštarašiai. Ir aš manau, kad dar čia galima būtų kai kurias institucijas tikrai paraginti, nepamiršti apie savo įsipareigojimus. Aš norėčiau dar kartą jūsų paklausti, ar visos šios problemos buvo ištaisytos ar ne, ar tas nepakankamas, dėl nepakankamo bendradarbiavimo atsiradusios problemos e, jos e, buvo įspręstas ar ne. Jūs kalbėjote apie tai, kad bendradarbiavimas tarp Europos investicijų banko ir Europos komisijos turėtų būti patobulintas. Ar tai yra problema, apie kurią jūs sužinojote ką tik dabar, ar e, apie ją buvo žinoma ir anksčiau? Nes jeigu tai yra ką tik išaiškėjusi problema, tuomet e, gal mes turėtume rimčiau susirūpinti, nes e, mes tikrai norėtume, pavyzdžiui, kad būtų dirbama geriau su Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Toliau uostų infrastruktūra ir klausimas, ar verta, pavyzdžiui, plėtoti du uostus, kai jie yra vienas šalia kito. Ir dar vienas klausimas. Man atrodo, kad jūrų e, greitkeliais gabenti viską yra pigiau nei tikrais greitkeliais. Ir Aš galėčiau pritarti dėl beveik visoms jūsų patiktoms rekomendacijoms ir būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte tikrai išsamei atsakyti mano klausimus. Toliau Mikeli Kramer. Jūs abu užsirašėte. Taip, reikia pasirinkite, kuris yra gražesnis. Panas Evans. Ačiū pirmininkė. Taip nedorėjau gal to sakyti, nebuvo labai mandagu. Bet tai tikrai siauba kelinti istorija. Ir mes turime tikrai labai gerai viską suprasti, nes mes e, stengiamės įsiaiškinti, kaip yra e, investuojama ES. Aš norėčiau trumpai paminėti du dalykus. Ponas Vandenkamp jau apie tai kalbėjo. Tai yra ES uostų planavimas, apie kurį jūs kalbate vienoje iš savo rekomendacijų, nes iš tikrųjų labai keista, kad mes turime dažnai uostus, kurie geografiškai šalia vienas kito ir mes juos plėtojame kartu. Aš manau, kad mums reikėtų tokio visą apimančio požiūrio į mūsų investicijas. Dar viena svarbi rekomendacija kuri mano galva yra svarbi. Tai yra da, raginimas komisijai parengti gairias dėl jūrų uostų. Aš prisimenu, kad kai mes rengėme uostų paslaugų uh, direktyvą, tuomet uh, aš uh, praradau tikrai nemažai nervų, bandydamas įtikinti komisiją parengti pagaliau gairias, bet panašu, kad niekam mano raginimai nerūpėjo. Taigi galima būtų gal pabandyti dar kartą priminti komisijai apie tą, tą raginimą, pateikiant jiems šį dokumentą, kuris yra be abejo labai svarbus. Ir dėkoju Jums už Jūsų labai svarbų darbą. Dominik Rikė. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Jūs sakėte, kad norite taip pat tam tikrą plytą dar vieną atnešti į pastato statybą, bet gali išeiti taip, kad e, tai bus ne plyta, o, o antkapis. In, investicijų infrastruktūras bendras rezultatas turi būti vertinamas. Mes matome, kad e, čia yra tokių temų, kurios buvo nagrinėtos, bet kur, kurių dar, kurios savaime neapibūdina tos investicijų politikos. Jeigu jūs norite vieno langelio principo, tai e, atrodo, kad nebūtinai bus e, lengva tai padaryti. Problema čia yra pasiūlos politika tam tikrą prasme. Mes matome, kad e, kartais e, atrodo, jog e, kai kurie projektai įgyvendinami siekiant generuoti tokią veiklą, kuri praktiškai jokių rezultatų neduoda. Aš turiu omenyje rentabilumo aspektą ir netgi ne tiek griežtai ekonominė prasme, kiek apskritai sveiko proto remintis. Dėl to ir iškyla problemų tie pavyzdžiai, kurie buvo jūsų paminėti, tai kas buvo iniciatoriai tų projektų? Ar valstybės narės, ar vietinės e, valdžios struktūros, ar e, uostai kaip juridiniai asmenys? Tai svarbu. Ir svarbu taip pat E, žinoti, kas patvirtino tos projektus ir kas juos finansuoja ar kofinansuoja. Nes e, galbūt tai yra e, vietos mokesčių mokėtojų pinigai. Taip pat papildoma europinė šitų projektų vertė yra taip pat toks aspektas, kurį reikia išsiaiškinti. Ir tų uostų statusas, kabutėse mes sakėme, kad dabar yra naujų e, teisės nuostatų ir priemonių, pavyzdžiui, Europos infrastruktūros priemonė, bet mes turime žinoti, kas, taip pat kas e, buvo rangovai čia. Ir tada turime žiūrėti į Europos infrastruktūrų priemonių priedus ir kas tvirtina tos projektus, kokiuose sąraše įrašomi tie projektai. E, Tad e, Aišku, reikėtų galbūt kritiškai žiūrėti į tuos juridinis e, asmenis, kurie visą tai organizavo. Reikia, kad mes išnagrinėtume pagrindimą tų dalykų, nes e, mes galbūt finansavome ir turime aiškintis, kas e, uždegė žalę šviesą, kokios viešos struktūros. E, audito rūmai savo raštu taip pat galėtų mums pasiūlyti ekspos priemonių. Mes e, nagrinėjame pavyzdžius, kurie atrodo visiškai skandalingi, bet e, mes mokėjome už visą tai ir dabar žiūrime į rezultatus, matėme nuotraukas, kurias jūs rodėte, matom, kad skandalingi dalykai ir iš principo visiškas nebaudžiamumas, jokių ekspost priemonių čia netaikoma, todėl uh, Aš e, manau, kad e, audito rūmai galėtų pasiūlyti tokius e, dalykus, ekspos priemonės ir taryba, ir, ir, ir komisija, ir parlamentas kartu turėtų pagalvoti apie tai, kad kuomet gyvenami tokie projektai, kada jie yra kofinansuojami ir kada rezultatai būna tokie apverktini, tai tuomet aš manau, kad reikėtų imtis ekspos priemonių, be kitako ir biudžetinių. Nes aš sakykime, sakykim, siūlau oro uostui ar jūros uostui projektą, nesu tikras, kad jis pasiteisins, bet žiūrėkim, kaip viskas vyks. Jeigu nepasiteisins, tai tuo blogiau. Bet aš už tai visiškai neatsakau. Nebent, e, e taip sakant, paskui nuliūdęs žiūrėsiu į tos, tų rezultatų pristatymą ir nuotraukas. Aš manau, kad mes turime stiprinti eksantę pagrindimo aspektą, turime vertinti tikslingumą, jog ne, ne, neturime apsiriboti vien tik tai norų didinti apimtis, užtikrinti kažkokią naują veiklą, reikia žiūrėti toliau ir giliau. Ir turime galvoti todėl apie ekspost priemonės, nes jeigu taip panaudojamos Europos lėšos, tai vis dėlto reikia už tai atsakyti paskui. Dėkuoju, ponai. Reikėjo ponas Kramer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti audito rūmų atstovams už šią ataskaitą ir puiku, kad mes turime audito rūmus, kurie nešališkai gali vertinti padėtį ir e, išsakyti kritinės pastabas, tuomet, kad tai yra reikalinga. Puiku, kad jie nenori visko pateikti taip kad atrodytų, kad viskas yra gražu. Bet mes turime išnagrinėję šią ataskaitę pasimokyti iš padarytų klaidų. Mes jau iš tikrųjų esame kalbėję apie regioninius oro uostus ir matėme, kad kariuose šalyse uh, tikrai buvo gal elgimasi netinkamai, net ir ten, kur buvo naudojamas bendras finansavimas. Ir dažnai atrodo, kad tikrai pritrūko labai nedaug tam, kad galima būtų ką nors realiai pakeisti. Mums reikia gal ir e, aiškesnių taisyklių. Pavyzdžiui, Vokietijoje mes net neturime nacionalinių taisyklių, nes už šios klausimus yra atsakingos atskiros federalinės žemės. Pone Meisner, Žemutinė Saksonija turėjo problemų su Hamburgu būtent dėl šios priežasties. Panašu, kad jie, kad jie E, jie tiesiog konkuravo tarpusavį ir e, po to reikėjo gilinti Elbės vagą tam, kad e, stambus laivai galėtų įplaukti į jūsų uostą. Bet ar tai iš tiesų buvo reikalinga? Aš manau, kad įvairių galima surasti problemų, trūkumų, Mes e, taip, taip pat matėme ir kitus skaičius e, dėl e, Liono ir Turino susiekimo projekto. Aš manau, kad mes turėtume suprasti, kad jeigu valstybės narėse nėra aiškių taisyklių dėl projekto atrinkimo, tuomet negalim, mums nepadės ir net bendras finansavimas. Aš atsimenu, Aš atsimenu, pažiūrėjau, kitą atvejį, kai buvo e, išplėstas vienas uostas ir po to paaiškėjo, kad jį negali įplaukti laivai, dėl to, kad pernik dažnai pušia labai stiprus vėjas. Tačiau kažkodėl, kai tas projektas buvo tvirtinamas, niekas apie tai nekalbėjo, nors jie žinojo apie e, tą situaciją. Taigi, taigi kažkas yra atsakingas už tuos prastus sprendimus. Ir aš nemanau, kad e, mes galime užmartyti akis. Ir labai dažnai, kai yra įgyvendinami yra svarbus e, projektai, būna taip, kad, sakykime, vietos e, meras ar vietos valdžia sako, o, bus puiku, jei mes tokių projektų turė, e, turėsime, bet jie toliau, kas bus po to, jie net ir negalvoja. Taip pat bus įdomu sužinoti, kokius uostus jūs pakartotinai vertinsite kitą kartą gal tos pačius, gal naujus, bus labai įdomu iš tikrųjų sužinoti. Akivaizdu, kad kai tik tai pradedi ką nors kaltinti, iš karto tave pradeda e, kaltinti tris kart daugiau žmonių. Jūs e, savo e, pasisakymo pradžioje sakėte, kad komisijai nieko apie tai nėra žinoma. Kaip taip gali būti? Taigi apie kokį bendradarbiavimą čia galima kalbėti? Jūs minėjote, kad, kad, kad Ispanijos pietuose Europos komisija finansuoja uostų plėtrą, Europos investicijų bankas finansuoja uostų Šiaurės Afrikoje plėtrą. Ir taip atsiranda 5-6 uostai, kurie niekaip tarpusavį nėra. Pa, susiję ir kurie ne, visiškai ne, nebendarbiauja. Stebim. Dėkuoju, ponia Ajala Sender. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, pritarsiu tam, ką sakė ponas Kramer, nes e, galų gale uostai konkuruoja tarpusavyje, užuot specializavęsi ir, ir bendradarbiavę, jie konkuruoja ir turime, turime konstatuoti tai. Ispanijoje uostai bando specializuotis, tačiau jie patiria spaudimą ir tuomet bando išvengti to, ko iš jų reikalauja tinklas. Ir audito rūmai konstatavo tokią padėtį. Žinome taip pat, e, jog būna įvairių neteisėtų veiksmų ir e, neteisėto transporto, kuomet yra pervežami ir žmonės, ir e, konteineriai prekės yra žinoma ir tam tikrų teigiamų aspektų. Dabar girdėjome ypač daug kritinės informacijos, kritiškos informacijos, matėme nuotraukas. Bet kartais nuotraukos nebūtinai šimtų procentų atspindi e, realybę. E, kalbant apie Italiją, dokumente yra pasakyta, jog nuo 12 metų krovinių pervežimo apimtis Tarante ten kalbama apie tas apimtis, taip pat e, ne visiškai aišku, nuo kada čia pateikiami duomenys, nes čia minimi ir e, septinti metai, bet turėtų būti šešti, septintais jau prasidėjo krizė. O dėl Lenkijos uostų man susidaro įspūdis, jog audito rūmai numato užbaigti darbus uoste ir laivai galės jau įplaukti, tačiau atrodo, kad iš tikrųjų taip e, nebus. Prieš e, šešis metus galbūt e, buvo susidurta su rimtomis problemomis dėl krizės ir galbūt reikėtų atsižvelgti į tai tą giliausios krizės laikotarpį. E, turiu du klausimus dėl uostų komisijai. Ko reikia, kad būtų tinkamai planuojama ir kiek laiko uh, reikia, kad e, viskas e, būtų užtikrinama tinkamai. Ir e, kas bus daroma tais atvejais, kuomet tie projektai nepasiteisino, ar bus bandoma išieškoti e, tų investicijų e, lėšas ar ne, nes tokios priemonės e, įvairiuose srityse pasiteisino. E, galbūt ne visais atvejais tas, e, tie, tos investicijos buvo išvaistytos ir, ir, ir nebuvo naudingai panaudotos. Bet e, e, dažnai čia kalba sukasi ne apie ES biudžetą, o apie nacionalinės lėšas. Yra taip pat ir kitų uostų, kurie gavo pagalba, bet jie nėra minimi šitame dokumente. Kai kuriuose neturtingose regionuose, pavyzdžiui, Ispanijoje, kur nedarbas siekia 50 procentų, yra e, laivų statyklos ir, pavyzdžiui, ten trūksta e, jungiančių tos e, objektus su kitomis transporto infrastruktūromis geležinkelio linijų. Ir, e, ir buvo tam tikras skaičius projektų, kuriuos e, finansavo Europos investicijų bankas ir kartais laivai dėl vėjo ir dėl, dėl vėjų vyraujančių Gibraltare ne, negali įplaukti į e, tas laivų statiklas. Turime nepamiršti, jog tose mano minėtose laivų statiklose buvo pastatyti labai dideli laivai pastaruoju e, metu ir turime tuo būdu atsižvelgti čia įvairius aspektus, atsižvelgti ir į krizės aspektą, atsižvelgti į nekilnojamo turto e, susidariusi burbulą Ispanijoje, tai taip pat apsunkino įmonėms gyvenimą. Turime atsižvelgti bent jau į krizę. Tai tikrai, pirmininkė, kaip matote, mes visą laiką kalbam apie tos pačius e, dalykus. Tai yra, kas parenka tuos projektus, kas tikrina tų projektų įgyvendinimą nes tie projektai dažnai yra beprasmiai, bet vis dėlto yra finansuojami ir kodėl paskui nieko nevyksta. Man labai patiko Vimo klausimas. Vimas, e, e, e, ponas Vimas Vandekamp. Vimas sakė, kad tie projektų, projektų apimtis turi būti koreguojamos pagal e, poreikius, nes kai kurie dideli projektai galbūt turi būti sumažinami, o jeigu tinkama mažesnė apimtis, tai gali e, padėti ir kurti darbo vietas ir būti veiksminga. Taip pat e, aš manau, kad e, kai kurios valstybės narės specialiai išpučia tos projektus ir numato labai didelius biudžetus, o realiai visko panaudoja daug, realiai visko daro daug mažiau. Tad rekomendacija būtų taip pat e, riboti to, ko, tas apimtis, kurių galima e, prašyti. Dabar ponas Roy, kad mums uh, komisijos vardu e, pasisakys, o paskui e, auditorumų pranešėjas. Pone pirmininkė, dėkoju, kad e, sutikėte žodį komisijai. Aš asmeniškai norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į komiteto pirmininkės postą. Mes tikėmės, jog veiksmingai bendradarbiausime. Esu netgi tikras, kad tai bus. E, Noriu taip pat padėkoti ponui Krameriui iš puikų bendradarbiavimą per pirmąją komiteto darbo laikotarpio dalį. O dabar kalbėsiu angliškai, nes esu pasirengęs savo pranešimą tą kalbą. Ponės ir ponai, komisija pasižymėjo audito rūmų ataskaitą ir Komisija pateikė, jos visos tarnybos, kurių buvo daug, pateikė išsamų atsakymą. Mūsų paskelbtoje ataskaitoje komisija galvoja, kad galbūt pavadinimas ne visiškai atitinka mm, ataskaitos ir komisija ir valstybės nuonėms skirtų rekomendacijų esmę. Tačiau komisija tuo pačiu pri, visiškai pritarė auditorumų uh, išvadoms, kad iš tikrųjų investicijų planai turi būti geriau rengiami ir gyvendami, ypač TNT kontekste. Ir čia komisija žengė jau daug žingsnių, laikydamasi uh, audito rūmo e, ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis ir komisija pasiūlė naują reglamentą dėl jūrų uostų tam, kad būtų galima garantuoti finansinį skaidrumą ir pagerinti uh, uostų teikimo paslaugų kokybę. Šis reglamentas visai neseniai, sausio 22 dieną, yra galutinai patvirtintas. Taip pat noriu pabrėžti, kad e, komisijos valdomos e, finansavimo programos, tai yra infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė ir kitos, yra labiau dabar um, sukoncentruotos į TNT ir CEF e, priemonės taisyklės labai aiškios yra ir turime nutarti, kad reikia mm, finansuoti tik tai jungtis su sausuma, nebe suprastruktūras, tas, tas ypatingai milžiniškas struktūras, kurios didina uostų pajėgumus. Uh, Man atrodo, kad išsamei atsakiau į parlamentarų klausimus ir tikrai labai svarbę auditorų užsakytą kritiką. Komisija taip pat e, labai aiškiai dirba ir dėl valstybės pagalbos tų aspektų, kuriuos ne vienas europarlamentarų minėjo šiandien. Pavyzdžiui, valstybės pagalbos savoka 2016 vidury buvo pat, patikslinta, 2016 rūdienį pateikėme įvertinimus ir taip vadinamo GBTR, to reglamento dėl blokų taikomų išimčių valstybės pagalbos atveju irgi yra atitinkami pasiūlymai tas būtų taikotina valstybės pagalba jūrų uostams. Dabar dėl um, tų investicijų um, visų pagrindų, kuriais pasiremiant yra projektai kvalifikuojami, atrenkami. Aš noriu pasakyti, kad šiam laikotarpiu, bet ne ankstesniam, aišku, laikotarpiu yra eksantė sąlygų įvertinimai padaryti ir mes pasitelkėme jos tiek CEF, tiek CEF fondams, nes reikia, aišku, nacionalinius transporto planus įvertinti e, prieš darant bet kokias investicijas e, apsisrityje. Mes, aišku, atliekame ir visapusišką naudos gaunamas už įdėtas e, sąnaudas įvertinimą, užtikrinant, kad šios priemonės duotų naudos. Dabar Jei dar leistumėt, pirmininkė, išsamiau atsakant jūsų klausimus, aš noriu pasakyti dėl uosto investicijų. Mes laikomės ilgalaikės strategijos. Mm, mes galvojame 10-20 mm, metų į ateitį. Ir šiais atvejais kur buvo apžvelgta tie 19 vertintų uostų, į tą laiką uh, po tos krizės, apie kurią kalbėjo ir ponė Ajela Sender, e, jau vis daugiau panaudoja tos pajėgumus, kurie buvo sukurti. Tai reikėtų būti budriems, aišku, ir, ir žiūrėti, kaip tas investicijas būtų galima toliau daryti, kad e, krovinių pervežimas auktų e, Europoje ir EBPO valstybės narės. Mūsų analizė rodo, kad vis E, visas krovinių išaugimas iki 2040 metų tikrai yra planuojamas pakankamai didelis. Tai aš tikiuosi, kad tokiu būtų atsakiau europarlamentarų klausimus ir komisija laikosi tokios nuomonės, kad EIB ir komisijos darbo koordinavimas jau vyksta yra detalios tarnybin, tarpžinybinės konsultacijos ir turime visas priemonės, mes galime, žinoma, pasiremti jomis ir, ir jeigu reikia, komisija irgi gali pateikti neigiamą nuomonę dėl EIB planų. Dabar e, dėl pagrindinių uostų, čia tas e, specifiniai tie klausimai. 104 yra nustatyti pagrindiniai uostai, aptarus tai ir su Europos parlamentu, jūs atsimenate, Buvo norima bent 20-25 dar uostų mm, pavadinimus įtraukti į tą pagrindinių uostų sąrašą ir e, parlamentas laikėsi griežtos pozicijos ir mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia ir laikytis tos nuostatos, jeigu norime užtikrinti investicijų ilgalaikiškumą ir stabilumą iš TNT pusės, kad tikrai galėtumėm panaudoti ir um, CEF priemonę, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę tinkamai ir tikrai užtikrinti Europoje augimą ir darbo vietų kūrimą. Nereikėtų dabar to keisti. Nes jeigu, galbūt ir norima būtų sumažinti tą skaičių, bet galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, tai įsiklausiusių valstybių narių pageidavimus, jos gal norėtų tą sąrašą ir išplėsti, nes visą laiką, aišku, tas norų sąrašas pakankamai didelis, planai, aišku, nemaži pateikiami. Aišku, komisija mielai atsakys į parlamentarų klausimus, jeigu dar jums kiltų kažkokių tai mm, klausimų dėl to, ką audito rūmai yra pasakę. Labai ačiū. Audito rūmų ataskaitos rengėjas galbūt norėtų kažką pasakyti, papildyti. Aišku, laiko neturime daug. Tai gal kiekvienam iš jūsų po pusantros minutės. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, Sie sind hoher Anspruch. Ačiū pirmininkė. Sunki užduotis man tenka, aš pasistengsiu, aišku, kiek įmanoma. Mm, Pane Vandenkamp, jūs sakėte, kad Mm, kad galbūt mes pasirinkome blogiausius atvejus. Galiu jūs patikinti, ne, ne pačius blogiausius pasirinkome atvejus. Mes žiūrėjome, kaip uosto, kokia yra padėtis, vieta, kiek pinigų yra panaudota, ar tai yra pasidarytas valdymas ar ne. Tikrai viskas buvo labai objektyviai padaryta, viskas buvo skaidru ir atvira. Ir nėra prasmės, aišku, analizuoti mažas investicijas ir mm, kažkur nuo šaly palikti stambiosius e, projektus. Bet, aišku, mes ir atsitiktinės tvark, pasirinkimo tvarkos laikėmės. Iš tų, dėl tų 104 pagrindinių uostų, ką jūs paminėjote. Uh, Mūsų rekomendacija yra paremta gera logika. Mes galvojame, kad yra didelis finansavimo lygis, čia eina kalba iki 2030 metų apie tokį laikotarpį, tai reikia galvoti apie tai, kokie gali būti čia um, trūkumai. Pavyzdys, 54 puslapis, čia kas pasakyta Kroatija, Slovenija, Italija, Viduržėmio jūros regionas, šitą žiūrim į tą situaciją. Beveik visi pagrindiniai uostai, kaip kad e, Venecija ir, ir, ir taip toliau. Žinote, kaip arti jie yra vienas šalia kito. Uh, Mes žinome, valstybės narės nori turėti kuo daugiau pagrindinių uostų, bet jeigu žiūrėtumėm į tą bendrą vaizdą, tai labai sunku yra pateisinti, kodėl yra tiek daug pagrindinių uostų, um, taip arti vienas kito tokiame mažame regione. Reikia tikrai galvoti apie ateitį 2040 metus ir, ir galvoti apie finansavimo poreikį kito laiko. Toliau apie įnamosius projektus. Mes darome ekspost patikrinimą, taigi m, mm, sunku uh, kalbėti apie einamąjį laikotarpį. Taip, mūsų patikrinimai yra už praeitą laikotarpį. Taip, CEF taisyklės buvo pradėtos taikyti. Mm, aišku, tai dar papildoma rakštis. Um, dėl AIB, dėl CEF, ar kažkas pasikeitė dėl CEF, ne, tai nesusiję. AIB ir komisijos taisyklės uh, sudėtos į tarpusavio supratimo memorandumą, daugiau mes jokios papildomos informacijos neturim, kad kažkas būtų pasikeitę, bent jau kiek mes esam išsiaiškinę ir įvertinus tai, ką pasakė komisija, panašu, kad yra tam tikros taisyklės, bet ne, jos neveikia, neveikia tas bendradarbiavimas. Neradom, mes neradome nei vieno atveju, kur komisija bent būtų pabandžiusi išsakyti kažką tai neigiamo dėl EIB projektų. Uh, Galbūt viduje ir vyko kokių tai e, karštų ginčių, jokių įrodymų mes neradome, tai tikrai reikėtų daugiau pasirūpinti, kad e, naudojamos lėšos būtų mm, daug efektyviau panaudotos. Pane Reikė, sakote, nieks nedaroma tai, bet mes galime padaryti tik tai ekspost patikrinimus. Ir pratesant pono Kramer mintį, taip, uh, Turim pasimokyti iš pamokų, iš analizės, negalime leisti, kad vėl e, buvo padaryti tokie sprendimai ir vėl paskui papildomai skiriamos lėšos. Mano manimu, padaryta analizė ir išvados turi padėti valstybėms narėms priimti geresnius sprendimus ateityje. Dėl finansinės atskaitomybės, pavyzdžiui, kas padaryta, komisija, ką pasakė nuo 2014-2020 metų tame laikotarpį, yra tam tikrų padoblinimų, bet iš esmės kažką pakeisti labai smarkiai neįmanoma. Pavyzdžiui, dėl Anavezo uosto valstybės pagalbos klausimai yra labai rimti. Gali būti netgi reikalavimų lėšą susigražinti. Toliau e, Lenkijos, Švedijos e, tas projektas yra rimtų problemų. Tikrai čia tuos klausimus reikia deramai ištirti. Lasender jau išėjo, bet dėl mūsų nuotraukų kad galbūt jos buvo Photoshopų patobulintos. Ne, ne, jo, tos nuotraukos padarytos tada, kai mes ten lankėmės ir nieko juose nėra pagražinta ar pakeista. Tai buvo tokia situacija, kai mes ten lankėmės. Dabar dėl jungčių su sausuma, dėl ilgalaikių investicijų, jų tvarumo, Rodis apie tai kalbėjo. Taip, Mes apie tai žinome, mes pripažįstame, eina kalba apie investicijas į e, jūruostų infrastruktūrą, ilgalaikės investicijas, jų naudą ateičiai. Tai turėkite omenyje, kad mes žiūrėjome į tai, į, į visapusišką uostų analizę mes e, žiūrėjome, kiek investicijos duos naudos. Tai eina kalba ne apie penkerius ar dešimt metų. Aišku, normali ta e, investicijų graža bus e, per ilgesnį laikotarpį, bet reikia galvoti apie tai, kad vis tik tai investicijos duotų naudos grįžtų, negali sakyti, kad per penkerius, septynerius metus mes sėdėsime, žiūrėsime, nesvarbu, vyksta kažkas ar nevyksta. Manau, kad vis tik tai ta nauda turi būti akivaizdi, ekonominis aspektas yra labai svarbus, jis turi būti analizuojamas. Pirmininkai, jeigu dar leistumėt, aš perduosiu kolegai žodį atsakyti į kitus aspektus. Tikrai labai trumpai, bet yra svarbių klausimų. Pavyzdžiui, ar čia visą tai nulėmė krizė? Ne, eina kalba ne apie krizę. Kaip ponas Rikė ir sakė, čia tiesiog reikia galvoti ar tas biznis buvo, ar, ar buvo čia ekonominiai sumetimai svarbus, ar, ar, tai, ar atplauksti laivai, ar ne. Tai tai reikia žiūrėti, ar iš tikrųjų buvo investuota į perteklinius pajėgumus. Tai taip, na gerai, buvo sakyta, neteskime to darbo, žiūrėkime labiau į jungtį su sausmą. Taip, ar bus geresn, geriau ateityje, kaip ponas Vanekam sakė. Mes žiūrėjome 2000-2013 metus, tą laikotarpį mes nežiūrėjome į CEF, mes žiūrėjome į TNT. Tai, aišku, atrankos procedūros tos pačios, mes turėjome du atvejus iš tų. Uh, Mes asmeniškai galvojame, kad galbūt mm, toje agentūroje, kuri atrenka projektus čia, nei regionų lygmenių e, taisyklės tvarkomos, e, e, tvarka visą geresnė, taisyklių laikomasi geriau, vis tiek vienas iš tų dviejų tikrintų projektų buvo visiška katastrofa. Na ir galiausiai dėl vieno langelio sistemos ta problema egzistuoja nuo 92 metų valstybės narės taip, iš tikrųjų dabar jau siekia kaž kažkiek įgyveninti nacionalinės vieno langelio sistemas iki 2010 metų, bet mes galvojame, kad europinį vieno langelio sistemą reikia įgyveninti daug, daug greičiau ir tikrai reikia dėti daug daugiau pastangų. Dėkuoju auditorumų pranešėjams. Jūsų pranešimas dėja nebegalim tęsti, e, nes laiko nebeturim, bet buvo įdomu išklausyti E, jūsų pranešimų ir mes kaip parlamentarai turime užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su Europos komisija, kad tokių ekscesų ateityje nebūtų. Noriu tik tai priminti, jog e, kitas posėdis vyks e, vasario 27 dieną, 15 val. Briuselėje. Tad iki 27 vasario. Dėkoju visiems ir gero apetito bei vaisingo darbo.